Good morning, colleagues. Let's start. Labadiena, gerbiami kolegos. Pradėkime posėdį. Pirmiausia, turėtume patvirtinti darbo atvarkės. Ar galim tai padaryti? Patvirtinta. O dabar Perėsime prie monetarinio dialogo su Europos centrinio banko vadovu Mario Draghi. Noriu padėkoti jam, kad atvyko į mūsų posėdį. Jis visada atvyksta mielai pas mus, mūsų nulatiniam dialogui. Ir iš tiesų labai džiugu, kad šį kartą jis vėlgi nusprendė atvykti pas mus. Nors tuo tarpu G20 prasidės netrukus susitikimas susitiks finansų ministrai. Vyks susitikimas Australijoje, tad kalbėsime apie e, ekonominį ir monetarinį vystimasi, pasikeitimų šioje srityje. Mes jau esame diskutavę su savo ekspertais ekon srities ir kalbėsime apie įvairių diferencialų pasikeitimus ir mes tikimės, kad ponas Dragi pateiks daugiau informacijos apie tai mums. Taip pat Europos centrinio banko valdytojų taryba yra priėmusi, kaip žinia, svarbių sprendimų. Tad daugiau nebegaiždama suteiksiu žodį ponui Draki, tiesiog priminsiu dar darbo metodą. Dešimt minutų, minu, minučių truks pono Dragi įvadinis pasisakymas, o paskui klausimams skirsime penkias minutės ir atsakymams ir paskui galimai dar komentarams skirsim laikų, jeigu to reikės. Dabar, ponė Dragi, žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiami ekonomikos ir pinigų e, politikos komiteto nariai, ponės ir ponai. E, šios dienos e, klausimas vyksta tuo metu, kai Europos centrinėme banke e, vyksta taip pat daug pokyčių. Lapkričio ketvirtą dieną Europos centrinis bankas taps bankų sektoriaus prižiūrėtojų eurozonoje ir bus atsakingas už 120 dėlių bankų priežiūrą. Tai yra E, pats didžiausias e, pokytis Europos ekonominėje integracijoje nuo euro įvedimo. Mes esame gerai pasirengę šiam žingsniui, tačiau taip pat puikiai suprantame, kad mums teks didžiulė papildoma e, prievalė. Be to, per ateinančius mėnesius daugama ECB tarnybų persikels į naujas patalpas Frankfurte Ostend. E, E, o e, bendro priežios mechanizmo darbuotojai ir toliau dirbs miesto centre esančiose patalpose. Tai taip pat ir geografiškai pažymės e, naujosios priežios funkcijos atskirimą nuo kitų užduočių. Šiame kontekste aš norėčiau Jūs informuoti, kad šiandieną mes paskelbėme apie savo sprendimą dėl ACB e pinigų politikos ir priežios e, funkcijų atskirimą, e, ko reikalauja bendro priežios mechanizmo reglamentas. Aš žinau, kad lapkričio trečią dieną prieš pradedant vykdyti bendrąją priežiūrą jūs turėsite labai gerą progą padiskutuoti su priežiūros valdybos vadovu Iki to laiko bus jau aiškus išsamaus vertinimo rezultatai. Ir šiandieną šiame kontekste, šiandieną ir ateitie per klausimus daugiausiai dėmesio skirsiu tradiciniams ECB užduotims, konkrečiai e, pinigų politikai. Eurozonos ekonomikos atsigavimas praranda pagreitį. Mes matėme, kad per pastarosius keletą ketvirčių augimas buvo mm, nersi neblogas, bet e, eurozonos e, BVP augimas antrą šių metų ketvirtį sustojo. E, iš ankstinė informacija mūsų gauta apie ekonominės sąlygas, kurią gavome vasarą, rodo, kad padėtis yra prastesnė negu tikėtasi. E, gamyba pramonės e, Liepos mėnesį suteikė tam tikrų priežasčių galvoti optimistiškai, tačiau neseniai atlikta rodiklių peržiūra e, nerodo, kad būtų prasidėjęs nuosmokis aštrus rūpjūtį, tas, kuris prasidėjo rūpjūtį, būtų sustojęs. Jau galvosime apie ateitį, mes tikimės, kad vidaus paklaus, paklausa eurozonoje parems įvairius veiksniai Ir e, mes sieksime suteikti e, pinigų politikos atitinkamas palankės sąlygas, e, palankės finansavimo sąlygas, struktūrinės reformas, kad būtų paskatintas privatus vartojimas ir investicijos. Tuo pačiu metu neprimtina aukštas nedarbas ir labai nedidelis kredito augimas tikriausiai apribos atsigavimo stiprumą. Rizika E, susijusi su tikėtinu augimu yra vis tik tai e, mažėjanti, ypač jeigu pasižiūrėsime į įtampą geopolitinėje situacijoje, situacijoje tai gali e, sumenkinti, sumažinti verslo ir vartotojų pasitikėjimą. 2011 metais infliacija buvo e, maždaug 3 procentai ir jau kurį laiką ji mažėja. Rūpjūtį infliacija, mm, kaip e, paskaičiuota, e, pasiekė 0,3 procentus, bet vėliau skaičius e, padintas iki 0,4 procentų. Mes tikimės, kad infliacija išliks žema ateinančius mėnesius prieš pradėdama aukti 15-16 metais. Mes e, jau esame išgyvenę ilgą infliacijos e, žiemos laikotarpį ir e, mes atidžiai stebėsime, kokia yra rizika susijusi su kainų pokyčiais. Mes daug dėmesio skirsime galimoms neigiamoms pasiekmėms mažėjančios augimo dinamikos, geopolitinių poveikių taip pat stebėsime, kaip keičiasi palūkanų norma. E, ir e, žiūrėsime, e, kokias pinigų politikos priemonės taikyti. Prieš pradėdamas dabar prie naujausio pinigų politikos sprendimo, aš norėčiau akcentuoti, kad ECB padarė labai daug per pastarosius e, trejus metus, kad užtikrintų, išlaikytų kainų stabilumą. Mes sėkmingai kovojame su pasitikėjimo eurų krize ir Kaip žinome, tuo metu nepaprastai išaugo palūkanų normos. Mes taip pat Eurozonos bankiniai sistemai suteikėme niekada anksčiau nematyto dydžio finansavimą. Mes ir toliau e, savo politinės normas mažiname, tačiau e, žiūrint į tą nepaprastai toliau, toliau išliksiančią žiemos infliacijos prognozę, e, taip pat mažėjantį pagreidį augimo mes rugsėjo pradžioje nutarėme įvesti papildomas pinigų politikos priemonės iniciatyvas, kurios papildys priemonės jau paskeltas birželio mėnesį. Pirmiausiai mes e, dešimčia bazinių e, punktų sumažinome pagrindinės e, ECB palūkanų normas. Pagrindinė refinansavimo norma dabar yra 0,05 procento, o indėlio priemonės norma minus 0,2 procento. Antra, mes e, paskelbėm vietolesnės priemonės, e, kad e, pagerintume pinigų politikos per, priemonių perdavimą, paremtume skolimą realiai ekonomikai ir taip pat pagerintume piniginės priemonės nes dabar esame pasiekę tarsi e, žemutinę ribą. Mes norime e, perdavimo pinigų funkcionavimą pagerinti. Pirmiausiai per bankų skolinimą. Tai yra priemonė, e, kuri užtikrina, kad pinigų politikos e, stimulai, paskatos, e, kurios yra įdėktos, pasieks galutinius vartotojus ir tokiu būdu parems realią, realias pajamas ir taip pat išlaidas ir kainų, kainodarą. Mes taip pat siekiame e, E, įvesti e, papildomai prie savo paskeltų priemonių mes taikome e, turtų pagrįstų vertiminių popierių pirkimo programos įgyvendinimą. Taip pat e, taikysime naują garantuotų obligacijų pirkimo programą. Tos e, priemonės e, turėtų veiksmingai papildyti ir sustiprinti e, mūsų kryptinės ilgalaikės refinansavimo operacijas. E, Ir e, neseniai pirmas paskirstimas buvo atliktas e, vos prieš, e, vos prieš keletą dienų. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie konkrečias detalės, tokių tikslinių refinansavimo operacijų detalės. Ketvirtadienį 225 bankai dalyvavo į paskirstime tų operacijų, kitaip vadinamų teltro, uh, ir jų suma sudarė 82,6 milijardų eurų. Mes e, taip pat e, atsižvelgėme ištaikydami šią priemonę į bankų atitinkamą elgesį per ankstesnės programas. Gruodį bankai turės kitą galimybę pasiskolinti e, lėšas pagal tiltro. Ir tokiu būdu tarp rugsėjo ir gruodžio um, e, konkursus, e, maždaug 7 procentai jų e, ne, likusių paskolų e, nefinansiniam privačiam sektoriui sudarys tos sumos. Ir rugsėjo bei gruodžio operacijos bus vertinamos vienu metu Kitais metais mes kas ketvirtį skirstysime mm, lėšas papildomai bankams, e, atsižvelgiant į jų skolinimo veiklą. Kodėl yra dabar per anksti teltro e, poveikį e, ekonomikai platesniai vertinti? Kol kas neturime gautinių duomenų, tačiau pirmieji požymiai yra pozityvus ir mes manome, kad Teltro yra veiksminga priemonė, kuri gali sustiprinti pinigų politikos priemonių e, pervedimą ir palengvinti naujus kredito srautus į realią ekonomiką e, euro zonoje. Mes e, papildomas e, priemonės rugsėjai įvedėme, kurios leidžia veikti trijose krytyse per tiltro operacijas. Pirmiausia, e, mes taikome turtų pagrįstas priemonės ir tikimės, kad bankai gavę lėšų jas galės lengviau savo tiesioginiams skolininkams perteikti. E, e, turtų pagristų vertybinių popierių rinka tebėra kol kas riboto, mes norime pakeisti rinkos dinamiką. Ir egzistuoja ryšys tarp e, spredų, e, antrinėje rinkoje ir normų, kurias bankai taiko pirminėje rinkoje tam, kad garantuotų vertybinius popierius. Ir tas skirtumas nėra didelis. Antras e, dalykas, mes numatėme portfelio rebalansavimo galimybę, taikant kombinuotas operacijas ir tokiu būdu bus galima diversifikuoti investicijas investuotojų bendruomenė ir tokiu būdu e, taikyti lengvesnės finansavimo sąlygas plačiau. Mes taip pat galvojame, kad bendras pinigų politikos priemonių paketas yra e, atitinka mūsų prognozes ateičiai, mes taip pat veikiame atsižvelgdami į mūsų prievolę išlaikyti kaino stabilumą ir e, išlaikyti infliacijos lygį artimą 2 procentams e, vidutinės trukmės perspektyvoje. Ar e, padengtų vertybinių popierių rinka yra pakankamai didelė, kad būtų galima atlikti didelius pirkimus? ar e, tai gali duoti naudos realiai ekonomikai. E, tinkamų vertybinių popierių kiekis dabar nepadengtų tų, kurie yra investuotojų rankose arba e, bankų rankose, yra ganai nemažas. Ir mes esame tikri, kad jis ir toliau auks mums toliau veikiant rinkoje. Laikui bėgant E, toliau mums e, normalizuojant e, pirkimus, gernant prekybos sąlygas, antrinė rinka, taip pat emisijų veikla turėtų plėstis tuose segmentuose, kur mes esame šiuo metu aktyvūs. Ir rinkos dydis bei pirkimo apimtis yra mm, bent susiję tarpusavėje dalykai mūsų nuomonė. Ir dabar kila klausimas, ar mūsų naujosios iniciatyvos e, nepadidins mūsų rizikos, eurozonos rizikos. E, tiesioginiai pirkimai padidins ECB balansą, bet papildoma rizika nebus labai didelė. Mes e, pirksime pagal e, garantuotų vertybinių popierių programą tik tai aukštesnės kategorijos vertybinius popierius. E, tokius, e, kurie dabar yra tinkami, laikomi tinkamais eurosistemos operacijoms. E, taigi mes turime pakankamai jau sukaupę patirties šioje srityje ir mes taip pat sieksime pirkdami turtą užtikrinti aukštus paprastumo ir skaidrumo standartus. Taip pat mes veiksime pagal žemos rizikos metodus. E, mes taip pat sieksime mm, supirkti aukštesnės kategorijos vertybinius popierius ir tokiu būdu apsisaugoti nuo nuostolių. Dėl mezaninių, taip vadinamų, popierių, e, jų e, rizika yra palygintina su garantuotojo rizika, ar tai būtų nacionalinė ar supranacionalinė struktūra. Ir e, mes e, žinome, kad garantuotos, negarantuotos obligacijos, jų pobūdis yra panašus ir mes e, sieksime sukurti daugiau vertybinių popierių, kurie gali tarnauti kaip užstatas. Mes taip pat sieksime sustiprinti portfelio rebalansavimo galimybės ir e, sieksime, kad pozityvus efektas pasijaustų ir kitose vertybinių popierių rinkose. Ir tokiu būdu e, tai mums padės perduoti pinigų politikos priemonės. Mes tikimės, kad priemonės paskelbtos tarp e, rugsė, birželio ir rugsėjo e, turės labai nemažo poveikio mūsų centrinio banko balansui. Pirkimo programoms e, jau pradėjus veikti, mes perėsime pereima nuo pinigų politikos sistemos, kuri buvo pirmiausiai pagrįsta e, pasyviu e, bankų, kreditų teikimu bankams prie aktyvesnės ir labiau kontroliuojamos sistemos, tvarkant mūsų balansą. Mes ir toliau esame pasirengę e, taikyti tiek tradicinės, tiek netradicinės priemonės ir taip pat e, taikyti neįprastas intervencijas, jeigu to reikės. E, jeigu žema infliacija e, pasireikš per pernelyg ilgą laikotarpį. Dar noriu pasakyti, kad mūsų sėkmė taip pat susijusi su išorės veiksniais. Drąsios struktūrinės reformos, konkurencija konkurencingumo e, įmonių sektoriaus didėjimas yra esminis dalykas gerinant verslo aplinką. Tai e, sukurtų palankės sąlygas investicijoms, kurių taip reikia. Struktūrinės reformos yra labai svarbios, e, kurios turėtų papildyti Europos centrinio banko priemonės ir pagerinti perdavimo mechanizmą, jo, jo veikimą. Jau keletą uh, E, kartų buvo pasakyta, kad nei fiskalinis, nei monetarinis e, stimuliavimas net gali turėti reikiamo norimo poveikio, jeigu nebus e, būtinų struktūrinių reformų. Daug kas priklauso nuo įmonių gebėjimo ir noro rizikuoti ir investuoti ir kurti darbo vietas. Tai susijęs su e, įvairiais veiksniais, įskaitant mūsų pinigų politiką, bet taip pat, kas yra svarbiau, struktūrinių reformų įgyvendinimu, e, fiskalinės struktūros e, tvirtumu bei eurozonos valdysenos gernimu. Taip pat infliacijos E, elementai eurozonoje ir tai yra viena iš temų per šios dienos e, klausimą. Aš jau e, Liepos mėnesį, mes tai, pritaikėme priemonės ir Liepos mėnesį, ir rugsėjį, ir aš ir toliau didelį dėmesį kreipsiu šiam elementui, ypač galvojant apie struktūrinių reformų darbo tvarkę. Dabar e, laukiu jūsų klausimų ir atsiprašau, kad kalbėjau galbūt per nelik ilgai. First... Ačiū. Dabar aš suteiksiu žodį pirmajam mūsų kalbėtojui Pablo Zaiba nu, EPP vardu. Ačiū pirmininkė ir ačiū taip pat pirmingui Darkį, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Atsiprašau, aš pats pavėlavau ir išklausiau gerbiamą poną Dargį kalbą ne nuo pat pradžių, tačiau norėčiau paklausti dėl dėl turtų grįstų popierių ir dėl bankų vaidmens nemanau, kad teisingai vykdoma GPD. Bankai gali skolintis pigiai, tačiau nors jie skolinasi pigiai, šie pinigai negali būti skolinami už mažas palūkinas, taigi paskolos vis dar lieka brangios. Kaip užtikrinsite likvidumą tokiu atveju? kaip, e, taip pat, kaip viskas vyksta su tais streso testais, kurios vyks do Europos centrinis bankas. Taip, žinoma, reformos yra reikalingos ir jeigu šalis reformo nevykdytų, būtų neįmanoma įgyvendinti monetarinės politikos. Norėčiau sužinoti, kodėl vykdote aktyvesnę pinigų politiką, ar manote, kad e, kai kurios šalis yra labiau pasirengę vykdyti reformas negu kitos? Pavyzdžiui, Ispanijoje reformos vyksta gana sparčiai ir kuriamos naujos darbo vietos. Ar manote, kad tas reformavimo judėjimas yra pakankamai stiprus ir dėl to taikote tokią aktyvesnę piniginę politiką? Ačiū pirmininkė. Ačiū. We have, uh, we have seen... Dėl pirmojo klausimo. Mes pastebėjome, kad kreditoros sąlygos palaipsniui gerėja. Tas gerėjimas gana lėtas, tačiau Paskutinis skolinimo sąlygų tyrimas parodė, kad kredito standartai dabar sušvelnėjo lyginant su ankstesnio tyrimo rezultatais. Tačiau standartai vis dar griežtesni negu vidutiniai standartai taikyti nuo 2003 metų. Yra ir kitų pokyčių, mes klausėme bankų kokie veiksniai kliudo e, skolinimo proceso vykdymui. Ir nemažai bankų atsakė, kad e, rizikos vengimas ir šis veiksnys susilpnėjo. Tai rodo pastarųjų tyrimų rezultatai. Tačiau visgi paskolos yra brangesnės negu jos būdavo anksčiau. Ir pirmiausia dėl to, kad nėra paklausos. Taigi mes galėtume patikinti bankus, kad jie ir toliau galės skolintis palankiomis palaukonomis. Kur kas ilgesnį laikotarpį negu kad buvo galima tikėtis prieš pusmetį, birželio mėnesį, kai apie tai buvo paskelbta. Taigi, jeigu paklausa išauktų, tuomet būtų lėšų jai patenkinti. Kuogi skiriasi šios operacijos nuo 2012 metais vykdytų refinansavimo operacijų? Pirmiausia tuo, kad šios priemonės skirtos pask skoloms privatiems subjektams. Tokios paskolos buvo sukėlę nemalonumų praeitįje, tačiau dabar sąlygos pasikeitė Finansavimo yra nemažai, tačiau tas finansavimas nenukreipiamas privačiam sektoriai finansuoti. Taigi mes paskatinsime bankus skolinti privačiam sektoriui, o ne kažkaip kitaip panaudoti tas lėšas. Turiu dar vieną klausimą. Dėl pinigų politikos. Čia svarbus vienas dalykas, kad e, išlaikytume pasitikėjimą reikalingi trys dalykai. Pinigų politika, reformos ir taip pat fiskalinė politika. Čia aišku, ne vieta dėrėtis, tačiau visgi monetarinė politika bus veiksminga tik tada, kai bus imtasi konkrečių veiksmų. Mes turime įgaliojimus, mes esame įsipareigoję infliacijos lygį išlaikyti žemesnį negu 2 procentai. Ačiū. Eliza Ferreiro. Ačiū. Kalbėsiu angliškai šį kartą. Tikiuosi bus greičiau. Aš tikrai palankiai vertinat vaidmenį krizės metu ir po krizės, tačiau turiu porą klausimų. Pirmiausia, dėl jūsų vaidmens. Pasakėte, kad būsite, atliksite priežiūros funkciją bankų sąjungoje, tačiau ECB dalyvavo prižiūrint bankus Portugalijoje, vykdant trojkos programą. O po tos priežiūros pro, programos pabaigoje didžiausias Portugalijos bankas, bankas Spirito Santo, žlugo ir sukėlė tikrai ženklių pasiekmių Portugalijos rinkoje. Koks buvo jūsų vaidmuo toje trojkoje ir ar mano, nemanote, kad šita situacija kels abejonių dėl ECB patikimumo ir jo vaidmens eurozonoje? paaiškinkite ir kažkaip logiškai gal galite nušviesti situaciją, kas iš tikrųjų įvyko su to banku Portugalijoje. Antras klausimas. Manau, kad tikrai puikiai vykdote likvidumo priežiūrą eurozonoje, tačiau likvidumas niekaip nepasireiškia ekonomikoje realiai. Tų pigių pas, skolų poreikis nėra pakankamai didelis. Ar jūs galite sėkmingai dirbti eurozonoje be atitinkamų politikos priemonių, kurios paremtų jūsų vykdomas piniginės priemonės? Jūs labai aiškiai tai suformalavote savo kalboje, tačiau ar nemanote, kad reiktų politinių lygmenių suformuluoti aiškesnę žinutę apie ekonomikos reformos ir pokyčius? Ar manote, kad jums pakaks investicijų, ar manote, kad vertėtų šalis paraginti imtis konkretesnių veiksmų? Koks būtų jūsų atsakymas? On the first question, Ačiū dėl atsakymo į pirmąjį klausimą. Neturėtume pamiršti, kad ECB kol kas nevykdo tų bankų priežiūros. Ir ECB neturi, e, nevykdo nei Portugalijos, nei kitų bankų priežiūros kol kas. Ir E, to negalima daryti, kol nepradės jisai priežios funkcijų, vykdyti priežios funkcijų dėl banko spirito santo. E, mes e, dirbome trojkos programoje, bet dėl konkrečių bankų neprėmė jokių priemonių. Mes ECB Portugalijos priežiūros institucijai e, pasiūlėme geresnių standartų ir prisidėjome prie trojkos e, veiksmų, rengdami geresnius standartus, e, geresnės kredito analizės rodiklius. Ir manau, kad dėl tų geresnių standartų Portugalijos priežiūros institucija ir sužinau, kokia yra tikroji padėtis tame banke. Dėl antro dalyko. E, ačiū, kad įvertinote mūsų veiksmus, siekiant gyventinį mūsų įgaliojimus, išlaikant infliaciją arti, bet žemiau 2 procentų ribos. Ir aš noriu pasakyti, kad realybė nėra visur vienodai prasta. Kai kuriuose šalyse yra pasiekta nemažai pažangos ir mes jau uh, pradėjome matyti tam tikrus vaisius reformų, kurios buvo įdėktos per paskutinius keletą metų. Bet aš jau keletą kartų sakiau, kad reikia bendros politikos priemonių struktūros, kad mūsų pinigų politika galėtų e, būti visiškai veiksminga be struktūrinių e, reformų, kurios buvo minėtas keletą kartų, yra ir mokesčių politikos klausimai. Jeigu e, galiu pakartoti tai, ką sakiau Jackson Hole, fiskalinė politika e, susijusi su keletu dalykų. Mes stabilumo augimo pakte turime jau keletą uh, nuostatų ir jeigu mes e, nesilaikysime tų nuostatų, tai mes e, sugriausime pasitikėjimo bazę. Nepamirškime, kokia buvo fiskalinė situacija prieš keletą metų metų, bet egzistuoja tam tikros maržos, tam tikros galimybės, net ir taikant stabilumo ir augimo pakto taisyklės, kalbu apie lankstumą priklausomai nuo atskirų šalių konkrečių sąlygų ir komisija turi įvertinti, kiek yra manevro laisvės. Bendrai kalbant, šalims, kurios neturi fiskalinės erdvės, ką jos gali padaryti. Pirmiausiai, jos gali pasižiūrėti lankstumo galimybės, bet kitas, kur kas svarbesnis dalykas, <laughs> reikia e, nustatyti naujus prioritetus e, savo fiskalinėje politikoje per tai, ką aš keletą kartų jau minėjau, per fiskalinę konsolidaciją, kuri, tu, kuri būtų palanki augimui. Tai yra prioritetas turėtų būti produkt efektyvumą užtikrinančios investicijos, žemesni mokesčiai ir e, tam tikros e, valstybinės išlaidos, kurios būtų produktyvios. Ir jeigu šalis neturi fiskalinės erdvės, reikia kombinuoti tuos dvi dalykus, o toms, kurios turi to galimybę taikyti lankščiau E, nuostatas, aš tik pasakysiu, kad reikia įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias patvirtino vadovai, e, vadovų taryboje. Ačiū. Jar, Mr. Bert Luke. Dankeschön. Ponas Lukan Ecer frakcijos vardu. Dėkuosiu, kolegos kalbėsiu vokiškai. Pone Dragi, Jūs, be kita ko, kalbėjote apie infliacijos problemą, apie jos grėsmę. Manau, kad tai yra viena iš didžiausių grėsmių, kuri iškyla eurozonai ir Europai apskritai. Ar girdite mane, ponė Dragiai, klausė kalbėtas? Jūs pats kalbėjote apie infliacijos grėsmę defliacijos, atsiprašau, grėsmę. Aš manau, kad tai yra ta problema, kuri tyko mūsų eurozonoje ir apskritai Europoje. Ir noriu apie tai jums ir užduoti klausimą. Šalia to labai nedidelio infliacijos procento. Mes artėjame prie defliacijos ir monetarinė masė nebes, nebekinta. Ir augimas ekonomikos yra labai nedidelis Ir be ekonomikos vystimasis praktiškai yra sustojęs. M1 masė vystosi normaliai, tuo tarpu, kai, kad, kai masė M3 labai mažėja. M3 ir M1 e, apskritai augimas yra neigiamas. Kaip tai galėtume paaiškinti? E, mažėja e, monetarnės rinkos lėšų. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate M3 masę ir jos įtaką kainų kitimui, e, infliacijai ir defliacijai. Ar įvertinus visą tą kontekstą nereikėtų daryti išvados, kad investuotojai yra pernelyg dvėjojantis. Jie neinvestuoja į vertybinius popierius, kuriuos išleidžia bankai. Nes tebėra dar ta pasitikėjimo krizė bankų sistema, nes finansiniai investuotojai investuoja, ko gero, į kitus aktyvus, galbūt perka nekilnojimą turtą ar brangiuosius metalus, obligacijas. Tačiau e, tai, kas susijęs su M3, netraukia investuotojų. Jeigu ta analizė jūsų požiūrio teisinga, iš to išplaukia, kad nelabai būtų galima kaip kovoti su defliacija ir pagrindinė problema, ko gero, būtų pasitikėjimo krizė bankų sektoriumi. Tad, nu, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šią temą. Thank you. Um, effectively, the annual growth rate of M3 uh, e, metinė M3 saugimo norma, aš sutinku, buvo žema gana jau e, nuo seno, bet Liepos mėnesį nuo 1,6 iki 1,8 procentų išaugo, bent jau šiek tiek. M1 yra vienintelis e, veiksmys, kuris prisideda prie M3 augimo. E, nematome E, labai didelio augimo. Mes žinome, kad Liepos mėnesį e, išaugo iki 5,6 procentų M1 nuo 5,4 birželį. Ir e, mes matome, kad kredito srautai yra gana menki ir tai susijęs su tieki paklausos ir pasiūlos apribojimais. Gali būti, kad pasiūla yra problema dėl to, kad bankų kapitalo padėtis yra gana silpna ir todėl e, bankai neturėdami pakankamai kapitalo nesuteikia, nekredituoja pakankamai. Tam tikra prasme daug kas buvo padaryta jau per e, pastaruosius metus pusantrų metų. Mes e, paskelbėme, kad prieš e, imdamiesi prižiūrėtojo e, vaidmens mes atliksime e, turto kokybės peržiūrę ir atliksime atsparumo nepalankiausiamis sąlygomis testus. Bankų galimybės sukaupti kapitalo, reikia pasakyti, kad uh, per pastaruosius 12-15 mėnesių nemažai kas buvo padaryta šioje srityje ir nurašant taip pat tam tikrą turtą. Ir uh, Gali būti, kad trumpalaikėje perspektyvoje turto kokybės peržiūro, taip pat e, streso testai gali e, reikšti e, tam tikrą sumažėjimą kredito strautų, nes bankai nori būti pasirengę tiems dviems patikrinimams Ir e, tokia reakcija iš bankų yra gana tikėtina. Kokia būtų alternatyva, jeigu mes būsime tikri, kad, esame tik, būsime tikri, kad bankai tikrai serga, kad yra daug e, blogos kokybės paskolų balansuose, e, tai tie bankai atsira, bus kaip zombiai bankai, kaip kad Japonijoje matėme, jie neteiks irgi paskolų mes vertina tai kaip galbūt žaizdą, bet reikia ją dezinfekuoti, o tai gali reikšti, kad ir kraujo bus daugiau nuleista. Bet e, reikia tikėtis, kad tos problemos ilgai dings ir bankai kur kas e, geriau teiks paskolas. Mes nemanome problemų e, įdėgiant turtų grįstų vertybinių popierių arba tikslinių refinansavimo operacijų programų, nes e, bus patikra jau baigta. Taigi neatsiras e, tam tikros samplaikos dviejų dalykų. Net jeigu ir tai būtų, mes turime priimti sprendimą, pinigų politikos sprendimą. Mes negalime e, internalizuoti priežios e, tam tikrų dalykų vien dėl atskirimo tų dviejų sričių. Tie galiu pasakyti apie pasiūlą, bet mes taip pat žinome, kad kredito plėtra riboja ir paklausos toką. Dėl to aš savo kalboje jos pabaigoje sakiau, kad jeigu privatus sektorius e, vėl atgaus pasitikėjimą, jeigu nebijos rizikuoti, investuoti ir kurti darbo vietų, tai tada mes išbrysime iš krizės. O mes iš pinigų politikos pusės galime užtikrinti, kad e, pasiūlysime tam tikrą pagrindą, kuris leistų sugražinti pasitikėjimą. Grazie onorevole Gualtieri. Caro Presidente Draghi, buonasera. Parlamento. Faccio la domanda in inglese. Dear President, many European SMEs, especially in the South, still lack cheap funding. The recently announced ABS purchase program. Daug mažų ir vidutinių patiria sunkumų. Ir šiaip ar taip, e, tos įmonės sunkumus patiria dėl to, kad bankai neskolina toms įmonėms ne tik dėl to, kad jos viduje negali uh, kad jos yra blogai veikiančios ir negalės gražinti paskolų, bet jos, yra, jos turi pernelyg daug administracinės naštos. Kapitalo apmokestinimas yra pernelyg didelis ir dėl to bankai galbūt vengia skolinti. Ir kitas klausimas, ar būtų išmintinga tikėtis, kad bus išspręsta ši problema, taikant mažesnį apmokestinimą kapitalui, kad bankai skolintų lengviau toms mažoms rytinėms įmonėms? that... Mes matome, kad tiek apimtys, tiek te, e, sąlygos skolinant MVI yra griežtesnės negu skolinant kitiems. Mes esame pastebėję, kad palūkanų normų skirtumai jau seniai tarp, pavyzdžiui, normų įmonėms ir MVI yra dideli. Ir tai mes taip pat pastebėjome, kad atskiruose šalyse tos normos e, skiriasi. Bet skirtumas tarp dviejų skolininkų kategorijų visuomet buvo. Tai nėra kažkokia naujiena, bet naujiena yra tai, kad 2012 metais palūkanų normų skirtumai padidėjo, paskui 13 sumažėjo, o dabar dar jie yra mažesni. Ir tai e, dar kartą rodo, kad finansų rinka jau turi daugiau pasitikėjimo. Tačiau reikia daug laiko, kol tas pasitikėjimas e, persikelia į realiąją ekonomiką. Tačiau e, taip pat reikia nepamiršti, kad apimties skirtumai yra labai dėlį. Ir tą galima paaiškinti dviem, trim dalykais. Pirmiausiai, MVI dažniausiai turi mažiau kapitalo. Ir tai reiškia, kad e, jų skolintų nuo savo lėšų santykis yra kur kas didesnis negu įmonių kitų įmonių. Taip pat e, darant tuos sunimus reikia suvokti tai, kad dingo išnyko ištiesi sektoriai e, vykta, vykstant e, korekcijoms mūsų ekonomikoje. Taigi kai kur MVI nebėra kai kurių sektorių to, kai kuriuose sektoriuose vienoje ar dviejose šalyse jų nebėra, pavyzdžiui, statybos sektoriuje. Ir Šiaip kitas dalykas yra rizika. Rizikos baime yra aišku kur kas didesnė e, skolinant MVI negu dideliai e, įmoniai. Ir mes turime užtikrinti ir gauname tam tikros informacijos iš e, bankų E, kurie teikia paskolas ir mes matome, kad mažėja per pastaruosius metus, pusantrų metų sumažėjo ta tokia rizika ar nepasitikėjimas. Guelartų Marisa Matijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Dragi, kad atvykote į mūsų posėdį prieš mėnesį čia, parlamente, jūs padarėte tokius pareiškimus, kurie galėjo supurtyti Europą, jeigu tie pareiškimai būtų buvę rimti. Jūs sakėte, kad labiau reiktų susitelkti prie darbo vietų kūrimo ir, ir e, ekonominės plėtros ir mažiau prie taupimo politikų. Aš pritariu tam. E, Tačiau šiandien, nei šios dienos pareiškimai, nei anos dienos pareiškimai e, neparodė, kad yra skirtumo tarp Centrinio Europos banko politikos. Tad aš norėčiau sužinoti, kokia jinai yra iš tikrųjų. Visos priemonės, kurias paskelbėte, yra tos, kurios yra labiau pasiūlos, o ne paklausos priemonės. Iš to ir kyla problema. Jūs kalbėjote apie priemonės panašias į tas, kurios anksčiau buvo skelbtos ir kurios nedavė jokių rezultatų, ir jūs tai žinote. Nei e, daugiau kreditų atsirado realiai ekonomikai, nei investicijų padaugėjo, ir jūs tai žinote. Aš nesu prieš mažų palūkanų politiką, nei nesu nusistačiusi prieš netradicinės priemonės, tačiau kai pasižiūrime į dabartinį kontekstą, be viešųjų investicijų tos priemonės būtų nenaudingos ateityje ir kaip jos ir buvo neseniai dar visai nenaudingos. Ir dabar remiamasi tuo liberaliu fanatizmu, kuris neleidžia išvelgti investicijų, viešų investicijų politikos vaidmens, pristabdant infliaciją apie nedidelę defliaciją. Tad aš norėčiau užduoti du klausimus, kurie būtų susiję su didesniu lankstumu, biudžetiniu didesniu lankstumu. Pirmasis klausimas būtų toks. Ar šis lankstumas pasitarnaus tam, kad daugiau veiksmų laisvės turėtų ekonomikos, kurioms yra reikalinga, ar tai pasitarnaus tik finansuoti valstybės tarnautojų atleidimų iš darbo. Jūs taip pat kalbėjote apie valstybės finansavimo mažinimą. Jūs sakėte, kad pagal sutartis tai yra įmanoma, bet ar tai jūs ketinate prisimti atsakomybę? Ar bus duodamos bankų licencijos? Ar, ar kaip, kaip į tai įsitrauks Europos centrinis bankas? Tai būtų mano klausimas. Now, our measures, as you... Mūsų priemonės, kaip jūs ir sakėte, skirtos tam, kad daugiau lėšų patektų į privatų sektorių ir mažesnėmis palūkanomis. Turime pripažinti, kad 80 procentų ar daugiau kredito tarpininkavimo e, vyksta per bankus. Ar mums tai patinka ar ne, būtent taip veikia mūsų ekonomika. Taigi, jeigu norime e, nori kažkas skolintis daugiau, turi kreiptis į bankus. Ir jeigu bandom apeiti bankus, tą galima padaryti per tos ABS programos e, programą įdėgymą, tai yra turtų pagrįstais vertiniais popieriais. JAV yra tik tai 30 procentų, pavyzdžiui, tarpininkavimo atliekama per bankus. Kitas dalykas. Kaip ECB galėtų padėti e, vyriausybių biudžetams, jeigu aš taip supratau jūsų klausimą, bet tai nėra mūsų užduotis, nei mūsų įgaliojimai. Net pasakyčiau e, daugiau, tai yra už mūsų įgaliojimų. Bet jeigu pasižiūrėsime į tai, kiek sutaupė vyriausybės dėl uh, pinigų politikos sprendimų, kuriuos priėmė mūsų bankas, pavyzdžiui, galvodamas vien tik tai apie kaimų stabilumą. Bet kur dingo tos sutaupytos lėšos? Jums noriu pateikti tokį klausimą. Kur dingo tie pinigai? Dėl to nauji prioritetai biudžeto komponentui yra nepaprastai svarbus. Nuo 2012 metų matome, kas atsitiko su valstybių biudžetais. Labai nemažai lėšų buvo sutaupyta e, aptarnaujant e, skolas ir tiems tikslams nebuvo panaudotos lėšos ir jas kai kurios e, valstybės panaudojo geroms programoms, kurios skirtos augimui, bet kitur tos lėšos buvo e, naudojamos didinti e, valstybės išlaidoms. Prezident Draghi. Kolega Gygold. Pone Draghi. E, siūlymai jūsų ir kitų dėl eurozonos reformos regis įstrigo. Mes kol posėdžiaujame čia, Vokietijoje yra susirinkę su ponu Vals e, ministrai ir kiti kompetitingi asmenys. Tad iš tikrųjų sunku kalbėti, kalbėti apie spaudos konferencijų rezultatus, nes matome, kad šalys kaip ir nebeturi ką bendrai veikti. Tenka konstatuoti, kad visi nori veikti pavieniui. Yra tiek nedaug impulso duodama kovai su krize ir iš jos regis nepasiseka niekaip išsikapstyti. Ir aš manau, kad jūs bandote padėti eurozonai, siūlydamas naujas biudžeto priemonės. E, tos tikslinės refinansavimo operacijos ar visa kita, ar kitų priemonių padėjo bankam, bankų išpirkimui, kad atsirastų daugiau lėšų rinkoje. Taip pat buvo imtasi priemonių nukreiptų padėti įmonėms. Tad aš noriu paklausti, ar bandėte pasižiūrėti, kiek naudos turėjo bankai tų visų priemonių dėka, kaip jiems tai pasitarnavo. Aš žinau, kad jūs duodate nurodymus. Aš norėčiau paklausti, ar tarp naujų priemonių, kurias skelbėte ir kurias ketinate įgyvendinti, jūs priemite kokią nors tokią nuostatą, kuri pastumėtų vyriausybės pagaliau imtis eurozoną, jos valdyseną. Jūs pats buvote išreiškęs tokį siūlymą. Ir norėčiau paklausti, ar e, pagal tas turtų pagristų vertybinių popierių operacijas, ar siūlysite pirkti tokius popierius, kurių, kuriems nėra valstybės garantijos? Ar pasisakysite už, tas, kur, už tuos, kurie yra garantuoja valstybės? Ar kaip yra su vertinimo modeliais, ar skelbsite juos? E, manau, kad turėtų tekti tam tikrą riziką Europos centriniam bankui ir dėl to didesnis išmas būtų reikalingas. Thank you. I'm not aware of an estimate of how. Ačiū. Aš nežinau jokių tyrimų, kurie nurodytų, kokie buvo bankų pelnai nuo 2012. Bet dėl antrojo klausimo. norėjau pasitikslinti, koks, patikslinti, koks būtent procesas vyksta. Turtu gristi vertybiniai poperiai. Yra vienų, vieni poperiai eina be garantijų ir tokia neigiama nuostata turtų grįstų vertybinių popierių atžvilgių atsirado dėl to, kad jie buvo pradėti naudoti prieš prasidedant didžiai finansų krizijai. Tačiau reikia skirti turtų gristus vertybinius popierius, kurie yra skaidrus ir patikimi nuo neaiškių turtų grįstų vertybinių popierių. Ir jų veiksmingumas, pavyzdžiui, JAV teikiant paskolas būstui buvo 22 procentai. Ir, o Europoje 0,12 procentų. Taigi čia kalbame apie du skirtingus dalykus. Mūsų turtų grįsti vertybiniai popieriai buvo paprasti. Žmonėms buvo aišku, ko, kokios paskolos, kokios lėšos jos teikiamos, jie buvo skaidrus ir jie buvo skirti realiai ekonomikai finansuoti paskolomis. Ir tai vienas iš pagrindinių skirtumų. Antras skirtumas. Mes perkame tik tai dalį tų turtų grįstų vertybinių popierių, tik tai aukštesnės kategorijos turtų grįstus vertybinius popierius. Jie valdomi arba mezanino tarpinėme sektoriuje. Ir kol kas stipresnių garantijų nėra, taigi pirksime tik tai aukštesnės kategorijos turtų grįsti vis vertybinius popierius ir užtikrinsime tarpinį finansavimą. Tačiau turi būti atitinkamos biudžetinės priemonės. Dar norėčiau pridurti vieną dalyką. Yra keletas priemonių, padaryti turtų grįstus vertybinius popierius skaidresnius. Pirmiausia, nurodyti ne tik tai, kokio pobūdžio paskolos jais remiantis teikiamos, o ECB tai jau daro. E, yra paskolų domenų registras ir šio registro domenimis galima naudotis. Tai labai patogi priemonė ir ne pirmą kartą jau taikomi turtų grįsti vertybiniai popieriai. Jie visuomet buvo naudojami kaip garantija ir juos taip pat naudoja ir Europos centrinis bankas. Taigi, net prieš pritaikant ECB priemonės, jau žmonės buvo pripratę prie tokio pabudžio vertiminių popierių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė Dragė, džiugu Jūs matyti čia. Vykstant paskutiniam monetariniam dialogui, mes kalbėjome apie tai, jog trūksta paskolų e, realiai ekonomikai. Penktadienį mūsų nuostabai iš anksto 19,9 milijardai e, eurų buvo gražinta susijusių su pagal tikslinės refinansavimo operacijas. Kaip Jūs matote, ar bankai pasinaudojo tais pinigais, kad jie patektų į kitas rytis, jeigu nebus numatyti tam tikri pareigojimai bankams. Vienintelis dalykas, kuris gal paskatins bankus veikti, tai yra tie bonusai. Jeigu nein, jeigu investuojama tik į turtų pagristus vertybinius popierius ir į tikslinės ilgalaikės ar finansavimo operacijas, tai reiškia, kad vėlgi sukasi finansiniai burbulai, o realioji ekonomika negauna jokios naudos. Būtent dėl to norėčiau jūsų paklausti, ar nereikėtų numatyti tam tikrus įpareigojimus bankams, duoti nurodymus, o ne tik teikti rekomendacijas. Manau, kad reikėtų užkirsti kelią tam farsui ir nuveikti kažką naudingo piliečių labui. Kodėl? Pavyzdžiui, verslo bankai ir taupomieji bankai nebūtų atskirti vieni nuo kitų. Aš manau, kad tai būtų tas dalykas, kurį būtų naudinga numatyti. Na ir aišku, Tai pas, būtų papildomas bankinis ir finansinis stimulas. Pažvelkite jungtinės valstijas ir jungtinė karalystė, kaip buvo elgiamas į recesijos metais. 6-7 procentų siekė BVP deficitas tose šalyse, bet buvo didinamos viešusios išlaidos ir mažinamas kapitalo apmokestinimas. Tad ar galima būtų panašią politiką įgyvendinti eurozonoje? Ar reikia skambinti kanclerį Merkel ir leisti, paprašyti jos leidimų? Uh, um... Kągi, daug klausimų užtuvėte. Pirmiausia, pakartosiu, ką jau sakiau, norite ar ne, 80 procentų paskolų Europoje eina per bankus. Taigi, jeigu norite plėsti kreditus, turite kreiptis į bankus. Kaip tai daryti? Pirmiausia, lengvinti skolinimo sąlygas. Antras būdas būtų teikti aiškius prašymus bankui. Ir šį kartą sąlygos ženkliai skiriasi nuo 2012 metų sąlygų. Šį kartą skolinimas turi būti nukreiptas į realią ekonomiką. Jeigu paskui vertinsime būsimas operacijas, jas reikia suplanuoti bent jau dviejams metams. Bankai galės skolintis mažomis e, palūkanomis ir privalės tam tikrą dalį pinigų skolinti įlieti į realią ekonomiką. Jeigu taip nebus, negalėsime užtikrinti bankams palankių skolimosi sąlygų. Taigi bus atitinkimi rodikliai, pagal kurios bus viskas vertinama. Ar mes čia vieną dalyką keičiame kitų? Galbūt. Ar tai reiškia, kad bankai kitokiamis sąlygomis neskolintų? Taip, jie skolintų ir kitokiamis sąlygomis. Galbūt e, ilgiau užtruktų pats procesas. Taigi mes bandome išspręsti finansavimų problemą ir išvengti tokios pačios krizės kaip 2012 metais. Taigi šį kartą visos priemonės bus nukreiptos į realią ekonomiką ir bankams bus aiškiai suformuoluoti nurodymai. Tačiau, žinoma, problemą reiktų spręsti atskirai nes e, nereiktų pamiršti ir turtų grįžtų vertybinių popierių, tikslinių refinansavimo operacijų ir kitokių alternatyvių priemonių. Mes lauksime, kad išauktų paskolų portfelis ir lauksime, kol reformos duotų rezultatus, nes kažkas spręsti kol kas dar sunku. Kai nagrinėjame pinigų politikos sprendimus, kai aš pats priimu tokius sprendimus, Aš negalvoju apie žmonės Wall Street'e, aš galvoju apie Europos piliečius ir apie mūsų tikslus užtikrinti kainų stabilumą, infliacijos lygį nedidesnį negu 2, 2 procentai. Galvojame apie augimą, galvojame apie darbo vietas. Taigi niekas negalvoja apie Londono City arba Wall Street'ą. Taip pat kalbėjote apie skirtumą tarp bankų veiklos ir, ir rinkos skūrimo bei veiksmų rinkoje. Greitai bus paskelbtas atsibatyrimas šiuo klausimu. Dėl fiskalinės politikos jau esu kalbėjęs nekartą ir interneto puslapė taip pat yra mano kalbų šią temą. E, Jackson Hall mm, esu pasisakęs. Alemans. Kreipiuosi savo kalbą olandiškai. Norėčiau užduoti klausimą dėl ABS programos. Yra viena iš technikų, prie kurios jūs dirbate ir dabar. Uh, ir kurios tikslas yra e, aš įtaisyti tas nepavykusias tikslinio e, ilgalaikio finansavimo operacijas. Problema yra štai kokia. Vieninga valiuta kelia daug problemų ir tiesiog trūksta pinigų apyvartoje. Bet eurozonoje dabar ta problema jaučiama mažiau, tiesiog e, vyrauja struktūrinis pasitikėjimo trūkumas ateitimi. Bankose pinigų yra, bet sektoriui sunku vykdyti rekapitalizacijos operacijas ir riboti riziką. Jūs kalbėjote apie tai, kad nebus tarpinių mokėjimų sektoriaus. Niekas nebus e, išpirkta šiame sektoriuje. Pona Šoilė ir ponas Blium kalbėjo apie tai, kad tai nebus įmanoma, nes rizik, atsirastų didesnė ir vėl gali kilti ta problema, kad mokėtų už viską turės mokesčių mokėtojai. Tad manyčiau, kad per nelik ilgai mums netinkamos priemonės primintų paskolų krizę, nuo kurios prasidėjo ekonomikos krizė apskritai. Turtų pagristų vertybinių popierių planas turėtų būti gyvenimas tinkamai. Aš norėčiau paklausti, kiek esate numatę lėšų jam įgyvendinti ir kaip bus sprendžiama ABS problema. Ar bus pasiremta tuo valdytų iš vieno iš Amerikos fondų liko, kuris dalyjo į kairę ir į dešinę paskolas prieš Amerikui prasidedant krizį. Ačiū. Uh, on, uh, on Dėkoju dėl E, pirmo dalyko, aš baigdamas e, savo kalbą pradinę sakiau, kad krizę mes veiksime tik tuo met, kai visiškai atkursime realiojoje ekonomikoje pasitikėjimą. Ir jeigu e, įmonės tikrai norės ir sugebės investuoti ir kurti darbo vietas, tai susijęs su daugeliu veiksnių, įskaitant mūsų pinigų politiką ir, kas yra dar svarbiau, įgyvendinant struktūrinės reformas, e, palaikant fiskalinės struktūros patikimumą ir stiprinant eurozonos valdyseną. Dėl antro dalyko, aš jau pasakiau, kodėl mūsų nuomonė ABS tipas ir komponentai, kurie planuomi pirkti, nėra laikomi nesaugiu, bet būtent saugiu turtu. Antras dalykas dėl tarp tarpinių priemonių mes nepirksime tų tarpinių uh, dalių be aiškios viešos garantijos. Dėl BlackRock aš nežinau, ar jis buvo platintojas, uh, ar teikė uh, nestandartinės, nekokį, nepatikimiems klientams paskolas, bet Mes žinome, kad mūsų priemonės nėra nieko nauja. Federalinis rezervų bankas yra prieš 3-4 metus panašiai e, veikė. Mes BlackRock ne e, pasitelksime pir, perkant turtą, jų funkcija yra patariamoji. Ir taip pat mes užtikrinsime, kad nebus jokio, jokio interesų konflikto. Ačiū. Dėkuoju. Pirmasis frakcijų raundas baigėsi. Prasideda antrasis. Mūsų vicepirmininkas Markus e, Weberis. Pane pirmininkė, nežinau, turėčiau čia jūs užjausti. ar ne, nes jau ilgus metus mums yra sakoma, jog reikia, kad atsigautų realioji ekonomika, kad reikia pateikti lėšų rinką ir taip toliau ir panašiai. Ir kalbame apie bankų įvairiausias galimas operacijas. Aš nei žaliųjų, sako kalbėtojas, tarp jų manęs turbūt niekad nepamatysit. Daugybę metų jūs sakot, kad reikia pigių pinigų pasiūlyti rinkai. Tačiau, kai pažvelgėme į visus turimus pinigus, kuriuos turi bankas, tai tuomet gali susidaryti įmonė, kad, nu, nuomonė, atsiprašau, kad visos tos problemos yra labai tolimos. Jūs pateikėte tokius siūlymus, kuriais naudojasi kiti bankai, bet tai buvo vidutiniškai sėkmingi projektai. Aš, pavyzdžiui, galvoju čia apie Jungtinės karalystės vieną iš bankų ir susidaro įspūdis, kad pasiekmes ir rizika yra šiek tiek pamiršti. Bankai. Ar jie elgėsi taip, kaip jūs manote, kad, kad jie elgėsi taip, kaip jūs norėtumėt, kad jie elgtųsi? Ar patenka lėšos į realią ekonomiką, ar patenka ten, kur nėra nieko bendro susiję su darbo vietų kūrimu. Man susidaro toks įspūdis, kad nėra pernelyg daug paklausos realiai ekonomikai daugelį šalių ir kapitalo patekimas į rinką nėra problema. Ir jeigu, aišku, realioji ekonomika nereiškia tokios paklausos, tai aišku, jok, negalėsime priimti tinkamiausių sprendimų. Kaip Jūs manote, kokias struktūras reikėtų sukurti, kokius sprendimus priimti, kad e, tie pinigai, kurie niekad nebuvo tokie pigus, kaip dabar patektų į realią ekonomiką, kitaip niekaip neišspręsime samų problemų. Dėkuoju. Mes ir toliau gyvenimą tokią pinigų politiką, kuri atsižvelgia, kuri atsižvelgiama į realias sąlygas ir jau e, pakankamai seniai tą darome. Taip pat nepamirškite, e, kai žiūrėsime į mūsų pinigų politiką ir kitų šalių pinigų politiką, pamatysime, kad mūsų pinigų politika uh, vis e, įvairia, labiau įvairialypė e, darosi ir mes ilgalaikėje perspektyvoje siekiame plėsti savo veiklą. Tuo pačiu metu mes esame labai budrus ir puikiai suprantame, kad tai e, gali kelti pavojų finansiniam stabilumui. Mes klausėme savęs, ar matome tokios rizikos požymio eurozonoje E, Tartutinis skaitimų bankas, e, Bazelio bankas prieš porą savaičių e, pateikė įdomios informacijos. Kintamumas yra sumažėjęs ir rizikas paplitimas yra labai žemas, bet tuo pačiu metu mes eurozonoje nematome to, gal kitur ir yra tai, bet nematome eurozonoje to, kad e, didėjantis e, skolintų ir nuosavų lėšų santykis e, sudentas su žema rizika mažu kintamumu galėtų sukelti burbulą. Mes kol kas nematome tokių požymių. Ir jeigu pasižiūrėsime į skirtingus finansų rinkos segmentus eurozonoje, taip pat nematome uh, kažkokių ryškių požiūrių, kad būtų kažkur nueita per toli. Jeigu mes pamatytume juos, tai jie būtų uh, lokalizuotas reiškinys, kad galėtume jį išnaikinti, galėtume naudoti apdairios politikos priemonės, ne tiek pinigų politikos priemonės, kurios taikomas visai eurozonai, bet kol kas mes to nematėme. Uh, Taip pat klausėte manęs kažko liktai dar. Ir e, norėjau klausti apie, paklausti apie paklausą. E, ne tik tai, man atrodo, kad trūksta lėšų, bet trūksta paklausos jūs esate visiškai teisus, turime paklausos problemą ir turime užtikrinti, kad būtų tokios finansavimo sąlygos, kad kai atsiras paklausa, būtų pasirengta tam. Jeigu kalbėsime apie pozityvų aspektą, mes um, pamatėme, kad geresnės finansavimo sąlygos jau pakliuvo į ekonom, pasiekį ekonomiką. Iki 12 e, metų gegužės. Matėme vieną po kitos finansavimo krizės, palūkanų normos buvo pasiekusios nepaprastai aukštą lygį ir iš esmės, ką mes matome, tai yra finansų rinkų fragmentacija eurozonoje, bet tai susijęs su 2012 metų krize ir mes dar jaučiame pasiekmes, bet dabar matome rodiklius, kurie nuteikia optimistiškai E, dėl fragmentacijos mažėjimo ir mes taip pat turime dar e, daugiau dėmesio kreipti į paklausos pusę. Pinigų politika sukuria būtinas sąlygas, tačiau e, kitos rytis politikos turi suvaidinti esminį vaidmenį skatindamos paklausą. Ačiū, Mr. President. Um, I, I'll ask you. Ačiū, Jakov von Weissacker. klausėte, kaip suteiksite, kaip e, konkrečius prašymus teiksite bankams teikti kreditus. Italijos bankui toks prašymas buvo nusiūstas, buvo prašyta sumažinti dividendus. Man keista, kad nebuvo prašyta išaldyti dividendų didžiausiams Europos bankams, kai kol kas dar finansinėme sektorėje padėtis nėra stabili. Kodėl ECB to nepadarė? Kodėl nebuvo išaldyti dividendai? Kodėl, kodėlgi tos uh, priemonės buvo tokios ribotos, kodėl neužtikrinama, kad bankai gauna naujo kapitalo ir tampa atsparesni tiems nepalankiausioms sąlygoms. Dabar dar ne iki galo suprantu, jeigu ABS, tų turtų grįstų vertybinių popierių, tik tai aukštesnės kategorijos dalis perkama, kaip tai darys poveikį realiai ekonomikai. Ir taip pat, kaip veiks kiti kanalai, pavyzdžiui, valiutų keitimo kanalas. Dėl pirmo klausimo. ECB galios čia nėra priežiūros galios. Kai ECB prisijims e, priežiūros vaidmens, bus galima paprašyti dividendų išaldimo ar paprašyti išaldyti algas ir lėšas panaudoti kapitalo bazės stiprinimui. Tačiau kol kas ECB tokios galios neturi, ši galia tenka nacionalinėms priežiūros institucijoms, kai kurios iš šių institucijų pritaikė priemonės, apie kurias jūs kalbėjote. Kitos tokių priemonių netaikė, viskas priklauso nuo nacionalinės situacijos, institucinės situacijos konkrečioje šalyje. Dabar dėl antro klausimo. Minėjote du dalykus. Pirmiausia, kaip tik tai aukštesnės kategorijos vertybinių popierių pirkimas atlaisvintų bankams dalį lėšų. Mokesčiai už kapitalą, kai rizika yra maža, yra kur kas mažesni negu kad mokesčiai už tarpinį finansavimą, tačiau jie nėra nuliniai. Taigi tai turi poveikį kapitalo sričiai. Dėl finansavimo sričties e, atitinkamos priemonės būtų papildytos. Taigi viskas priklausys nuo konkrečios rinkos dydžio. Neaišku, su kokio didžio rinka susidursime, nes jeigu pažvelgsime į dabartinę situaciją, jeigu paimsime dabartinės vertės, rizika, rinka yra pakankamai didelė, tačiau dalis turtų grįstų vertybinių popierių netinka mūsų reikalavimui, mes norime, kad jie būtų paprasti, skaidrus ir nukreipti į realią rinką. Taigi, Kai pažiūrime į reikalavimus atitinkančius vertybinius popierius, e, jų dalis pakankamai nemaža. Tačiau kiek jų patenka į antrinę rinką ir kiek jų pasilieka investuotojai. Ir nemažą dalį tokių vertybinių popierių priklauso investuotojams. Jiems Taigi mes turime eiti į antrinę rinką ir įtikinti investuotojus, kad jie parduotų savo vertybinių popierių dalį. Taigi, tai atitinka mūsų iniciatyvą ir mūsų įgaliojimus ir kaip mes suprantame savo vaidmenį. Dabar dėl valiutų kursų. Klausimas dėl valiutų kursų iš tikrųjų labai sudėtingas, nes G20 susitikime mes um, susitarėme, kad valiutų kurso klausimas bus um, sprendžiamas bendrai. Tai nėra pinigų politikos instrumentas, tačiau valiutų kursas labai svarbus ekonomikos augimui. Dabar euro kursas silpnėjo, bent jau per pastarosius šešis mėnesius. Ačiū, Elena Masiu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes neseniai dalyvavome G20 susitikime. Šešis metus egzistuoja šis darinys, jis buvo sukurtas po finansų krizės. Ar galėtumėte trumpai pasakyti, kokios yra sritis, kur tarptautinė bendruomenė G20 dėka ir Europos Sąjunga uh, pažengė pirmin, kokios yra sritis, kur dar daug ką reikia nuveikti. Ar šiandien mes esame geriau pasirengę užkirsti kelią sisteminiai rizikai tokiai, kokia mūsų ištiko 2008-aisiais, ir mes galime, ar pavyko parūpinti daugiau finansų realiai ekonomikai. Dėkui. It's, it's kind of a coincidence the fact you are tikriausiai sutapimas, kad uždavėte šį klausimą žmogui, kuris į G20 susitikimus pastaruoju metu nevyko. Tačiau paskutinėme G20 susitikime buvo kalbama apie finansinių priemonių pradėtų taikyti 2008-aisiais. veiksmingumo ir ekonomikos atsigavimo užtikrinimą G20 šalise. Bet šis G20 susitikimas buvo labai sėkmingas, nes buvo susitarta dėl naujų finansinių taisyklių, kurios padarytų finansinės rinkas bei bankus uh, atsparesnius galimoms krizėms. Buvo pasiekta nemažai pažangos šią linkme, tačiau tik tai kuriant taisyklės. Taikant taisyklės pažanga kol kas yra lėtesnė. Norint išlaikyti pasitikėjimą finansų rinkomis, tas noras kuo skubiau apjungti visas finansinės institucijas ir užtikrinti, kad jos taiko bendras taisyklės, jau nebėra tos aktualus. Bet žinoma, labai svarbu, kad e, G20 susitikimai ir toliau vyktų, kad būtų toliau dirbama šią linkmę. Taip pat Australijoje buvo kalbama liktai apie augimą ir tinkamas ekonomikos politikos kryptis, skatinančias augimą. Bet to buvo kalbama apie ekonomikos politikos e, koordinavimą ir taip pat e, mūsų ekonomikos politikos poveikį kitoms pasaulio šalims. Tai taip pat sulaukia didelio dėmesio G20 susitikime. Ačiū, Elisija Muska. Grazie, prezidente. prezidente gra... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Dragiai, kad atvykote mūsų posėdį. Norėčiau grįžti prie to susirūpinimo, kurį pabrėžė daugelis kolegų dėl monetarinės politikos efektyvumo ir dėl tų politikų poveikio realiai ekonomikai. Bei būtinybės geriau koordinuoti struktūrinės reformos, monetarinę politiką ir viešosios valdžios veiksmus dėl reformų. Mano klausimas būtų toks. Prasideda nauja Europos politikos fazė numatytas viešas investicijų planas, kuris buvo paskeltas ir kuris netrukus turėtų būti detaliau išaiškintas artimiausiomis savaitėmis. Norėčiau paklausti, kokie prioritetai toms investicijoms turėtų būti numatyti jūsų nuomonė. Kad pasirodytų kad tas monetarnės politikos efektyvumas buvo sulėtintas kažkokių priemonių kitų, ar būtina užkirsti kelią, kad taip neįvyktų, arba įvyktų minimaliai. E, dėl defliacijos kyla nedarbo grėsmė, tai neigiamai veikia monetarinė politika. Norėjau jūsų paklausti apie visų priemonių kovai su nedarbu, kur buvo imtasi dabar labai menkų poveikių. Ką manote apie šį siūlymą? E, ar manote, kad dabar požiūris nedarbo yra kitoks ir dabar stengiamas jūs atsižvelgti nacionalinę simetriją šios rytyje? Dėkoju. Atsakymas. Ačiū. Šis klausimas e, šiek tiek išeina už Centrinio Europos bankų kompetencijos ribų. Be abejo, viena iš krizės nelaimų ir buvo ta, kad neliko investicijų. Pritrūko ir privačių, ir viešų investicijų. Dabar BVP lygis investicijų srityje yra toks, kurio mes nematėme dešimtmečius. Viešosios investicijos irgi yra labai nedidelio lygio dėl labai paprastų dalykų, nes vyriausybėms tenka konsoliduoti savo biudžetus ir fiskalinės politikas, tai jie imasi lengviausio kelio ir bando skubėti, nes situacija dažnai būna skubos reikalaujanti. Paprastai taupom pinigai ir nustojama investuoti. Visa tai susiriša tam tikrą mazgą krizės kontekste. Ir dėl to iškilo labai sudėtinga užimtumo situacija. Visa tai yra ciklinės priemonės nedarbo eurozonoje. Kalbam apie struktūrinės problemas, be abejo, tai turėtų akos darbo vietų kūrimui eurozonoje. Ir iš tikrųjų Tai yra tiesa, tačiau sakau, tai yra ir tam tikrai lė ciklinių elementų, su kuriais reikės dirbti. Būtina, kad vėl būtų investuojama. Dėl to dažnai kalbu apie draugišką fiskalinę konsolidaciją. Visa tai reiškia, kad visos tos priemonės turi būti labai gerai koordinuojamos, turi būti dirbama ranka rankon tam, kad būtų galima sustiprinti pasitikėjimą privataus sektoriaus e, ekonomikos ateitimi. Dėkoju. Thank you. Now, when... Ačiū dabar. Yeah. <coughs> Ačiū Veneris Langen. Dėkoju. Aš. Aussage in London. Prieš dviejus metus jūs labai aišku pareiškimą padarėte Londone. Jūs užkirtote kelią spekulacijoms kai kurių šalių sąskaitą. Aš neklausiu apie M1, apie M3, tai yra tie rodikliai, kurie rodo pasitikėjimo lygį ar konjunktūrinius tam tikrus sunkumus. Mano klausimas būtų kitoks. Noriu žinoti, ką manote apie skirtingą monetarinės politikos orientaciją Europoje ir jungtinėse valstijose, kai vienur bandoma sumažinti pirkimų programas, Jūs sumažinote palūkonas ir norite palaidoti išpirkimų programas. Aš norėčiau paklausti, kokios bus tarptautinės pasiekmes šitokios prieštaringos pozicijos. Iš pradžių gali atsirasti tam tikros sumaišties, ką apie tai manote. Ir antra, ar Europos centrinis bankas masto apie štai ką. Ar bus keičiama lankščiai skirti e, e, Europos Centrinio banko politikai 2016 ar ne. Na ir galiausiai, ką manote apie tą užsitęsusi euro silpnumą dolerių atžvilgių. Pastarųjų metų euro kursas mažėjo. E, net jeigu tas santykis gal ir nėra idealus. Silpnesnis euras gali paskatinti investuotojus investuoti dolerio zonoje. Visą tai e, gali devalvuoti pinigų masę apskritai. Tai aš norėčiau paklausti, kaip jūs žvelgite į šią situaciją. Ačiū. Thank you. Dėkuoju. Pirmasis klausimas. Kai skirtingos pasaulio dalys, ypač didžiulės, pavyzdžiui, JAV, Eurozona, E, skirtingai žiūri į pinigų politiką. E, abiejose Lando pusėse mes turėtume labai atidžiai sekti tai, kaip mūsų sprendimai ir informacija apie sprendimus veikia, mes nu, turime užtikrinti, kad tai nesukeltų nepageidaujamų judesių rinkoje ir nepageidaujamų pasiekmių, nes e, tai gali e, pakengti ir taip jau buvo atsitikę netaip seniai. Gali kilti sumaištis, kaip kad ir buvo. E, tiek mes tiek mūsų kolegos e, pasaulyje puikiai supranta, kad sprendimus priimti reikia labai atsargiai ir pranešti apie tai taip pat labai apgalvotai. E, siekiama bent jau išvengti bet e, kokių nepageidaujamų rinkos sukretimų ir atrodo, kad iki šiol viskas taip ir klostosi, kaip kad mes norėjome. Jūsų antrasis klausimas buvo, kada baigsis tokia negriežta pinigų politika, kada mes įvykdysime savo mm, įgaliojimus, tai yra sugražinsime infliacija prie e, ribos artimos dviems procentams, bet e, šiek tiek žemesniais. Tai e, yra mūsų pagrindinis tikslas sutartyje tai rašyta kaip mūsų e, didžiausias uždavinys. Mes įsivaizduojame, kad pinigų politika išliks tokia negriežta ir prisitaikanti prie e, sąlygų dar ilgą laikotarpį. Aš kalbėjau apie galimą neigiamą poveikį, ypač e, turėdamas galvoje finansinio nestabilumo uh, pavojų. Bet taip pat mes, mes, mes taip pat į tai labai atidžiai žiūrime, nėra taip, kad mėgautume ant laurų, visai nesijaudindami. Jūsų antras klausimas apie palūkanų, apie keitimo kursą. E, e, keitimo kursas Europos centriniam bankui tai yra labai yra platus klausimas. Mes kolektyviai uh, apibrėžėme šiuos terminus e, didžiojo septynetuko, dvidešimtuko pareiškimuose, kad mes žiūrėsime į keitimo kursą kaip į bendro intereso dalyką. Ir aš tik tai norėčiau dabar pasakyti, grįždamas prie jūsų pirmojo klausimo, kad mūsų pinigų politika skiriasi. Ir tai bus dar ilgą laiką. E, atsigaunant ekonomikai JAV e, kils ir infliacija link siektinas rodiklio, o mūsų atveju viskas vyks daug lėčiau. Ačiū. Dabar steiksiu žodį pan Liudvicon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Dragi, džiugu matyti jūs čia Ačiū, kad atvykote. Pastaruoju metu daug buvo kalbama apie nedarbo poveikį monetariniai politikai. Manau, kad reikėtų labiau atsižvelgti į šį nedarbo faktorių, kadangi žinome, jog nedarbas Europoje siekia 11,5 procento, struktūrinis nedarbas yra dar gerokai didesnis. Pone Dragi, ar manote, kad Europos centrinis bankas galėtų pasiekti e, infliacijos tikslą, e, su, turint tokį didelį nedarbą, kad e, infliacija siekna daugiau negu 2 procentus. Ar manote, kad galės nedarbas reikšmingai sumažėti, kad šis tikslas, kurio siekiame, taptų tvarių tikslų? Na, o kol darbas toks nedidelis, be abejo, yra tendencija mažinti atlyginimus, o tai be abejo defliacijai turi neįmą poveikį. Now, this is a, a... Klausimas yra labai svarbus, kalbant apie tai, kaip vykdome pinigų politiką. Galima dviejopai atsakyti jūsų klausimą ir tokiu būdu papildyti atsakymus. 2011 metais infliacija buvo 3 e, procentai, dabar 0,4. Ir klausėme, kodėl taip, taip sumažėjo infliacija. Du trečdaliai e, to sumažėjimo nuo 2011 iki 2012 metų pabaigos susijęs su tokiomis priežastimis naftos kaina, jos mažėjimas ir vėliau maisto kainų mažėjimas. Trečia priežastis pasireiškė vėliau šiek tiek, 2012 metų pabaigoje, 13 metais, ir ji buvo būtent tokia. Visos šalis, kurioms buvo taikoma speciali programa, E, taip vadinamas relatyvus prisitaikymas e, kainų prasme, e, konkurencingumo atgavimas ir buvo tai siejamas su kainomis, ilgalaikėmis kainomis, jų mažėjimu ir tai susijęs su infliacijos mažėjimu. Vėliau šį poveikį dar sustiprino kiti veiksmai Jeigu pasižiūrėsime į dolerį, tai maisto ir naftos kainas labai nesumažėjo, bet poveikį sustiprino e, didėjantis valiutos kursas. Ir e, tai dar labiau mažino infliaciją. Bet kas toliau atsitiko? Pamatėme, kad eurozonos bendrasis nedarbas labai, nedarbo e, lygis labai išaugo. Nedarbas e, žema pas, e, paklausa reiškia žemą infliaciją. Mes daug kartų klausime, kaip gali būti, kad neįvertino mūsų modeliai pakankamai infliacijos, kaip keletą net kartų suklydo, suklydome skaičiuodami. Bet priežastis yra ta, kad modeliai pagrysti e, tam tikromi, tikrais lūkesčiais dėl naftos, maisto, kainų, valiutos kurso ir e, tie veiksniai nebuvo teigiamai atspindėti modeliuose. Dabar grįždami prie tų klaidų, kurias padarėme, anksčiau sakydavome netaip seniai, kad prognozavimo klaidos pirmiausiai susiję buvo su neteisingomis prielaidomis, lūkesčiais. Paskui Priejome prie išvados, kad apie 20 procentų mūsų klaidų yra susijęs su kitais veiksniais. Vienas iš jų yra nedarbas. Tokia yra tolesnė priežastis mąstyti ir pritariu jums čia, kad nedarbas prisideda prie žemos palūkanų normos. Ačiū, Brian Pais. Ačiū pirmininkė. Gerbimas e, pirmininkė, e, sveikinu vėl sugrįžusi pas mus. E, porą klausimų. Pirmasis, ar galėtumėte mums pasakyti, ką nors, kaip jūs manote, ABS turtų pagristi vertybiniai popieriai, kiek jie naudingi. Ir Mano kitas klausimas, ar tarpinis finansavimas gali apimti taip vadinamas e, trako hipotekinės paskolas? Ar tai gali būti tarpinio finansavimo dalis? Po mūsų paskutinio susitikimo Strasbūre Jūs matėte, ką e, nusprendė Airijos parlamentas atlikti viešą tyrimą dėl banko garantijos ir bankų žlugimų prieš keletą metų. E, politikai, priežios atstovai bankų ir ACB atstovai bus pakviesti į duoti paliud, e, pateikti informaciją tyrime. Ir kaip Jūs manote, kiek yra Kaip jūs pasirengęs bendarbiauti? Mes žinome, kad jūsų pirmtakas ponas Trišė yra atsisakęs dalyvauti e, tokiuose tyrimuose, bet kaip jūs e, galvojate E, kaip jūs e, dalyvausite ir ką galėtumėte pasakyti e, apie pono Trišė poziciją ir netgi nuomonę, kai tai susijęs su 64 milijardais eurų. Ir taip pat, ką ECB darys, kad palengvintų tyrimo eigą, kai jis jau prasidės. Ačiū. Dėkoju. Dėl pirmojo klausimo. Aš nežinau, ar tas. E, track uh, e, hipotekinės uh, paskolas trauksime. Mes uh, uh, apimame uh, hipoteką garantuotus vertybinius popierius, bet ar mes uh, tikrai taip turime daryti ir ar mes prisidėsime prie burbulo būsto rinkoje. Ne mes nenorime e, e, pakenkti e, bankams ir jeigu mes supirksime tokius vertybinius popierius, tai nebūtinai bankam iškart palengvės ir mes nebūtinai turime tą daryti. Dėl antro dalyko kol kas mes negalime atsakyti šį klausimą mes turime e, valdytojų taryboje apsvarstyti jį ir kol kas nežinome, ką pasakyti. Bet konkrečiai, ką Jūs manote dėl pono Trišė pozicijos, kad jis neketina dalyvauti šiame naujame klausime? E, nežiūrint to, kad dalyvavo priimant sprendimus tuo metu. Ką Jūs asmeniškai galite pasakyti? E, tai ne mano nuomonė, e, valdančioji taryba svarstys šį klausimą. Gal per kitą e, posėdį aš galėsiu Jums geriau atsakyti išsamiau į šitą klausimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tris klausimus turiu. Dėl Jackson Hole pasakytų jūsų kalbų. Jūs sakėte, kad būtina uh, kurti daugiau darbo vietos, remtis paklausą ir pasiūlą, nacionalinių pirmiausia. Kai dėl pasiūlos viskas yra aišku, matome, kad kokias reikia gyventi struktūrinės reformas, atsiliepiant į įmonių poreikius. Ar galėtumėte dėl paklausos tarti porą žodžių, apie ką jūs kalbate, ką turite omeny kalbėdamas apie tai? Pavyzdžiui, galbūt būtų galima uh, dėrėtis siekiant didesnio darbo užmokesčių. Galbūt Vokietijos vyriausybė galėtų sumažinti spaudimą e, pajamoms ir numatyti kokias nors finansinės priemonės. Šalia tų, už tų deklaracijų slypia kažkokios specifinės nuostatos kiekvienai šaliai. Ką tiksliai turėjo omeny, norėjau paklausti. Antra, Gry, noriu perėti prie viešų investicijų, kaip jau kolegė minėjo neseniai. Daugelie valstybių stengiamas įmažinti investicijas ir kelti mokesčius, taupant lėšas. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Aš manau, kad tai yra susijęs su statistinėmis Europos taisyklėmis ir apie būtinybę laikytis Eurostato tam tikrų nuorodų. Žiūrint detaliau, matome, kad tos taisyklės ne, ne, neveikia taip, kaip norėtume. Jeigu pažvelgtume į Belgijos atvejį ir atkreiptume dėmesį į viešas investicijas ir savivaldybių investicijas, jos sudaro 50 procentų visų investicijų. Tai yra tik 7 procentai viešųjų valstybės įsiskolinimų. Ar nemanote? Ar jeigu norime, kad veiktų 300 milijardų investicijų planas, kad būtų daromas skirtumas tarp produktyvių investicijų kai valstybės ar savivaldybės finansuoja socialinio būsto statybą ar pramonės kokias zonas ir kitų investicijų. Na ir trečias klausimas, šiek tiek labiau techninis. Jis yra susijęs su obligacijomis, kurio 16 metais įsigalios. Ir norėjau paklausti, dėl bail-in akcijų, kurias valstybė pasirinktų, ar reikėtų numatyti plėsti tų investicijų galimybę, tų obligacijų galimybę šalyse, kurios yra finansiškai nelabai stabilios. Dėkoju. Oh, in, indeed, uh, indeed. Uh. Pinigų politikoje kaip mūsų tikslas yra gražinti infliaciją e, prie lygio, kuris būtų artimas 2 procentams, bet neviršytų. Mano nuomonė, pinigų politikos e, priemonių ne, nepakanka. E, reikia ir kitų priemonių ir aš anksčiau jau sakiau tai. mes e, turime, turime siekti, kad vyriausybės biudžetoje daugiau dėmesio skirtų investicijoms. Taip pat reikia e, daryti skirtumą tarp šalių, kurios turi e, fiskalinės manevro laisvos ir tų, kurios neturi. Kaip aš anksčiau sakiau, vadovų taryba šalims kitose rekomendacijose rekomendavo tam tikras politinės e, priemonės, bet toms, šalim, toms kurios e, turi e, fiskalinės erdvės ir kitoms, kurios neturi tos erdvės, atkreipti dėmesį į tam tikras biudžeto priemonės, kad paskatintų augimą ir taip pat rekomenduojame joms mažinti išlaidas ir skatinti investicijas. Neatsimenu, ar 15 ar 16 e, bankų atgaivinimo ir pertvarkos direktyva e, e, nusakys visas taisyklės visoms superkamo turto, išperkamo turto kategorijoms. Rinkos ir bankai gana e, su dėliu pasitikėjimu į tai žiūri, nematėme jokios panikos rinkoje įdėgų šias naujas taisyklės. Dėkuoju. Ačiū mūsų paskutinis kalbėtojas Georgius Kristos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Dragi už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėl padėties Graikijoje ir antra, susijusi su platesniu europiniu interesu. Sakoma, kad Graikijai nereikia didesnio paskalų paketo iš ES kreditorių. Sakoma, kad Graikija pasirengusi žengti Portugalijos ir Airijos pėdomis ir pati padengti savo poreikius finansinėse rinkose paskaičius spaudą atrodo, kad e, ponui Dragi labiau patiktų kažkoks konkretus pagalbos paketas, kuris e, e, užtikrintų pagalbą Graikijos ekonomikai ir sekt, bankų sektoriui, jeigu Graikija įsipareigotų vykdyti tam tikras reformas. Ar ECB ir Eurozonos vyriausybės veikia vieningai, siekdama sumažinti infliaciją iki bent jau 2 procentų. Ką galvojate apie smunkantį euro kursą, riziką susijęsią su valstybinėmis obligacijomis ir kitomis priemonėmis. Taip pat tikimasi tam tikrų ekonominių ir politinių trikdžių ir tuomet kokį poveikį tie trikdžiai turėtų jūsų aprašytoms politinėms priemonėms. Ačiū. Pirmiausia, noriu dar kartą pabrėžti, kad Graikijoje, ne tik Graikijoje, bet ir kitose šalise nevyksta dėrybos tarp ECB ir vyriausybių. Mes vykdome savo įgaliojimus, o vyriausybės vykdo savo įgaliojimus. Pinigų politika negali tiesiog šiaip vykti. Viskas yra dėrybų rezultatas, vienaip ar kitaip tarimasi. Pavyzdžiui, mums sakoma, kad mes mažiname paskatas vyriausybėms, kad paskatas vykdyti struktūrinės reformas. Tačiau pamirštama, kad mes turime tam tikrą įgaliojimą ir pinigų politika nėra politinių reformų pakaitalas. Ir man kartais kelia sumišimą, kaip vyriausybės reaguoja į palūkanų normos pasikeitimą. Jos nereaguoja niekaip ir paskui skundžiasi, kad jų šalise yra daugybė bedarbių. Taigi vyriausybės pačios turėtų pagalvoti, kokie veiksniai turėtų jas skatinti atlikti reformas. Ne tik tai infiliacijos lygis ar palūkanų norma turėtų būti tarptų veiksnių. Be to, ECB pripažįsta ir ECB valdančioji taryba pripažįsta, kad Graikija padarė nemažą pažangą vykdydama biudžetinę politiką, taip pat finansinės priemonės bei struktūrinės reformas. Tai mes pastebėjome, tai mato ir rinkos atstovai, taigi Graikija gavo atitinkamą atlygį, palankes finansavimo sąlygas. Šios finansavimo sąlygos remiasi Graikijos įsipareigojimais toliau tęsti struktūrinės reformas ir taikyti dabar numatytas finansinės priemonės prisiminkime, kad dabartinė situacija rinkoje neturėtų būti primama kaip savaime suprantama. Turėtume išnaudoti dabartinį pagerėjimą reformoms vykdyti, o galiausiai dėl trikdžių. Dėl trikdžių rinkoje, dėl trikdžių politikoje. Uh, Ne, trikdžių nėra. Vyksta dėrybos, tačiau mūsų įgaliojimai yra vieni, vyriausybių įgaliojimai yra kiti, mes ir toliau vykdysime savo įgaliojimus. Ir aš noriu tik tai perskaityti dalį savo išanginės kalbos. Vykdiname pirkimo programas, pereiname nuo pinigų politikos struktūros, kuri yra pasivi, prie aktyvesnio savo finansų valdymo. Ačiū. Ačiū. Ačiū ponui Dragi. Mūsų apsikeitimas nuomonėmis buvo labai naudingas. Kitas apsikeitimas nuomonėmis pinigų politikos klausimais vyks lapkričio 17 dieną. Taigi dar kartą galime padėkoti pirmininkui Dragi ir lauksime kito mūsų susitikimo. Ačiū. Um, excuse me. Can I ask you? Colleagues, please take. Kolegos, prašom sėsti. Please. Let me first uh, warmly welcome. E, pirmiausiai, e, nuoširdžiausiai sveikiname komisijos narį Barniet, vykusi pasikeisti nuomonėmis su mumis. Uh, Pirmiausiai norėčiau e, padėkoti Jums asmeniškai už Jūsų e, ryštą sustiprinti mūsų finansų sektorių, už tai, kad siekėte padėti mums e, kurti bankų sąjungą. Šis komitetas ir mano pirmtakė labai daug dirbo su Jumis. Manau, kad E, šis vizitas jūsų yra paskutinis e, kaip komisijos nario mūsų komitete, taigi mums labai svarbu yra padėkoti Jums už visus darbus, už tai, kad puikiai su mumis e, bendradarbiavote. Kaip jau buvo jums paskelbta, mūsų komitetas, mums pranešta, mūsų komitetas e, norėtų išklausyti jūsų informacijos apie e, deleguotosius aktus, gyvenimo priemonės e, skirtas toliau gyvendant bankų pertvarkos ir atkūrimo direktyvą, taip pat bendro pertvarkos mechanizmo taikymą finansavimo e, mechanizmo taikymą ir e, su jumis ketiname aptarti ir kitus svarbius dalykus - likvidumą, e, nuosvaskolintas lėšas, mokumo 2 papildymus. Taigi labai malonu, kad jūs esate pas mus, jūs susitikėte sutinkate su mumis. E, dabar mes kalbėsime apie deleguotus aktus, paskui e, pažvelgsime plačiau į aktualius klausimus. Čia manau, kad labai svarbu, kad jūs lankotės pas mus ir galite dalyvauti mūsų pirmame e, klausime apie deleguotojus aktus tai yra labai svarbu mūsų komiteto programai. Mes ketiname sustiprinti savo vaidmenį, e, priežiūros vaidmenį, e, įgyventant tokius svarbus deleguotosius aktus. E, turėsime dar galimybės grįžti kaip komitetas E, prie diskusijų apie deleguotusius aktus rytoj, jeigu to reikės ir jeigu koordinatoriai sutars. Prašom, pradėkime pasikeitimą nuomonėmis. Kaip žinia, procedūra bus tokia. Komisijos narys Barnie e, kalbės maždaug 10 minučių, paskui e, klausimai ir atsakymai. Prašom. Sí, Komisaras Marnė, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems susirinkusiems į posėdį. Labadiena visiems. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Ko gero paskutinį kartą, kad pir, pirmą kartą, ta, ta, paskutinį kartą jau dalyvauju plenarinėme jūsų komiteto posėdėje, eidama šias pareigas. Ir man iš tikrųjų Labai malonu girdėti jūsų žodžius malonius, jūsų aplodismentus, nes e, yra skirti ne tik man kaip asmeniui, bet visai mano komandai dirbusiai kartu, e, generaliniams direktoriams ir jų personalui. E, tas darbas buvo tikrai labai svarbus, nes buvo dirbama nesiekiant kažkokio įsiteikimo vieniems ar kitiems, buvo siekiama dirbti skaidriai ir rezultatyviai. E, negaliu paminėti čia visų pranešėjų, su kuriais buvo dirbamas, koordinatorių taip pat visų. Esu visiems labai dėkingas. E, norėčiau taip pat padėkoti ir jūsų padėjėjams, nes jie dirba nelabai matomą, bet labai svarbų e, darbą. Taip pat ačiū šio komiteto visiems darbuotojams. Ačiū Adolfo Barbera visai komandai. Norėčiau tarti štai šiuos žodžius ir norėčiau pasakyti, kad susitikome pirmą kartą sausio 13 2010 ir tuomet buvo e, pats krizės vidurys, G20 susitikimas, e, atrodė, kad situacija yra nekontroliuojama ir kad vyks kažkas tokio, reikėjo parengti gairias, nebuvo jokio finansinio sektoriaus ar produkto. Um, e, kuris buvo reguliuojamas, reikėjo tą situaciją pakeisti. Neturi būti jokio produkto ar rinkos veikėjo, kuris nėra kontroliuojamas, reikalinga protinga, išmintinga jų kontrolė. Ir mes pasiekėm šio to šioje srityje, galim tuo pasidžiaugti visi. Tas tikslas nėra dar visiškai įgyvendintas, tačiau galime pasakyti, kad sektoriaus finansinių reguliavimas, e, jo nebuvimas sukėlė krizę, dabar tas reguliavimas yra tvirtesnis negu kada nors anksčiau. Ir dabar mes žinome, kad tos krizės pabaigos dar nematyt, pikas jau buvo, ekonominės krizės, socialinės krizės, politinė krizė dar tebe krečia mus visus. Norėčiau pakviesti visus susitelkti ir pasakyti, su kokiais trimis iššūkiais jūs, kaip teisės aktų kūrėjai, susidursite, dirbdami su nauja Europos komisija ir taryba. Tad pirmasis iššūkis, gerbiami parlamento nariai, būtų sekti, kad būtų tinkamai gyveninti tie teisės aktai, su, dėl, dėl kurių yra susitarta, kurie patvirtinti. 2015 komisija turės priimti daugiau negu 175 teisės aktus, tai bus antrojo lygio priemonės, 120 be to dar yra įgaliojimų, kuriems nėra numatyta tikslaus laiko limito ir tai yra tos priemonės, kurias numatė priežiūros institucijos. Tai čia, čia nėra kažkokios kažkokie priemonių priedai, kurie yra nesvarbus. Priešingai yra svarbus dalykai, kad reformos reikiamos būtų įgyvendintos. E, komisija ir toliau mano, kad e, laikysis budrumo, tikimės ir iš jūsų to paties ir kad būtų e, labai svarbu, kad būtų tinkamai patikrinami ir vertinami teisės aktai ir jų įgyvendinimo priemonės. Esu įsitikinęs, kad Europos komisija padarys viską, ką e, reikia padaryti, kad parlamentas galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas, kad tos antro lygio priemonės būtų parengtos ir įgyvendintos skaidriai, įtraukiant Europos parlamento ekspertus prieš dar priimant tos teisės aktus. Tai tą žinią aš perduosiu ir tiems, kurie ateis dirbti mano vieton. E, svarbu laikytis geros praktikos taisyklių. Visi komisijos darbo dokumentai buvo siunčiami Europos parlamentui jūsų komiteto sekretoriato atstovai dalyvavo visose techniniuose susirinkimuose su valstybėmis narimis. E, tai vyko deleguotojų aktų ir vykdomųjų priemonių peržiūra Liepos mėnesį. E, dalyvavo vidaus rinkos e, direktorato atstovai, kurie atsiskaitė jūsų komitetui, pristatydami atliktus darbus. Mano tarnybos ir toliau bus pasirenkusios bedadarbiauti su jumis. Netgi šios dienos susitikime bus vienas iš mūsų uh, asmenų, kuris dalyvau šiame posėdėje. Taigi, tikimės, kad netrukus bus parengta vieningų taisyklių rinkinys, savadas, ir mes nu, manome, kad atreaguoti į aktą ir jų taisyklės bus susitelks prie trijų svarbiausių iniciatyvų prieš tai buvusios komisijos. Pirmiausia, paminėsiu tuos dalykus. Pirmiausia, norėčiau paminėti kapitalo reikalavimo direktyvą. Ten yra numatytos labai detalios taisyklės susijusios su finansinio sverto koeficiento nustatymu. Pasiūlysime kai kuriuos e, pakeitimus bazelio taisyklėms, kad būtų galima geriau išvelgti Europos įvairius specifiškumus ir kad palengvintume realios ekonomikos finansavimą. Pavyzdžiui, mes e, deleguotajame akte numatysime galimybę paversti vertybiniais popieriais kai kuriuos įsiskolinimus ir pasiūlysime e, tinkamą hipotekos įsipareigojimų tvarkymą. Tai turėtų būti naudinga mažoms įmonėms, tai turėtų paskatinti vartojimą. E, bus mm, numatytos nuoseklios priemonės, e, kurias taikys Europos centrinis bankas, verčiant tu, tu, vertybiniais popieriais tas paskolas. Antras dokumentas – mokumas 2. Spalį pateiksime deleguotą į aktą, kur bus atsižvelgiama į Europos parlamento pageidavimus, bus numatyta numatytas taisyklių adaptavimas mažoms ir vidutinėms įmonėms, tokioms kaip, pavyzdžiui, savišalpos e, kasoms ar ilgalaikių investicijų priemonėms. Ir manau, kad tai vėlgi e, galės būti viena iš priemonių susijusių su skolų vertimu vertybiniais popieriais ir tai galės būti naudinga, tai atitiks taip pat finansinio sverto reikalavimus. Galiausiai komisija imsi skaičiuoti įmokas į bankų pertvarkymo fondą. Sieksime, kad būtų rasta pusiausvyra tarp bankų vis, įsipareigojimų, visų bankų įsipareigojimų mokėti įmokas į minėtą fondą ir būtinybės sumažinti administracinę ir finansinę naštą mažiausioms bankų įstaigoms. Tai bus daroma pasitelkiant e, nustatytų įmokų sistemą bus numatytos šešios kategorijos bankų, mažų tokių bankų, kurios e, mokės nustatytas sumas atsižvelgiant į jų dydį. Taip pat yra pateiktas siūlymas, e, kaip išvengti, kad ta pati banko įstaiga nebūtų apmokestinama du kartus, kad netektų mokėti į motininės tos vadinamosios įmonės šalies fondą ir paskui, e, kad netektų mokėti ten, kur ir veikia tos banko filialai. Kai dėl atsižvelgimo į riziką. Žinau, kad daugelis iš jūsų vertina tą riziką nuo 0,8 iki 1,5 kaip pernelyg ribota. E, bet yra valstybių narių, kurios mano, kad dar labiau reikėtų tą, tą, tą ribą sumažinti. E, dėl kompromisų šios ir jau baigiama susitarti. Jau artimiausiamis savaitėmis bus pateikti teisiniai tekstai. Jeigu dar būsiu savo biure, seksiu, kaip jūs e, bandote e, pateikti savo siūlymus ir kaip ieškoma yra kompromiso tarp jūsų siūlymų, ekspertų nuomonių, valstybių narių ir panašiai. Tikiuosi jūsų paramos, kad deleguotasis aktas būtų pagaliau paskelbtas ir taptų taikomas nuo 2015 sausio, kai E, bankų pertvarkymo direktyva įsigalios. Darome viską ir darysime viską, kaip jau sakiau, kad abu teisės aktai būtų pateikti tuo pat metu. Tačiau gali atsitikti taip dėl teisinių priežasčių, kad įgyvendinimo aktas e, bus priimtas tik lapkričio pradžioj. Na, o šiaip, aišku, bandysime e, elgtis kad tie, taip, kad tie teisės aktai būtų vienas kitą atitinkantis ir nuoseklus be šitų e, teisės aktų, dėl kurių buvo sutarta, kurie buvo patvirtinti, taikymo. Tai yra pirmasis iššūkis. Turime antrą iššūkį, o būtent turime tęsti darbą, neprarasdami per nelik daug laiko ir nepamiršdami, kas buvo padaryta. Turime gyvendinti reformas, kurios jau buvo pradėtos. Keletą žodžių apie tai. Aš jau jums turėjau progą jums pristatyti. Uh, E, jūs dirbote prie šių dalykų teisės aktų. Ir pirmiausia, norėčiau tarti žodį dėl lyginamojo indekso reguliavimo. E, jais buvo skandalingai manipuliuojama iki šiol ir tai turėjo labai rimtų pasiekmių e, žmonėms, kurie turėjo paskolas Europoje. Kitas dalykas – struktūrinės bankų reformos – Tai turėtų leisti išvengti, kad nesusikurtų pernelyg dideli bankai, kuriems na, nelemta bankrutuoti, e, kad neatsirastų tokių bankų, kurie yra pernelyg brangus, kad e, būtų galima išvengti jų gelbėjimų mokesčių mokėtojų pinigais. Aš esu pateikęs tų bankų, pa, tokių bankų pavyzdžių. Esu ir norėčiau dabar viešai pasakyti, kad Man ši reforma yra viena iš esminių, svarbiausių visų darbų, kurių, kurių dirbame nuo 2010 metų. Tai yra dalykas susijęs su bankų sektoriaus reguliavimu ir aš tikiuosi, kad mm, visi laikysis tos atsakomybės, kurią savo laiku teko prisimti ir man. Galiausiai šešėlinės bankitystės sektoriaus reguliavimas. Ko turime pasimokyti iš krizės? Jeigu ir toliau leisime egzistuoti neprižiūrimoms struktūroms, tai reiškia, kad iš krizės nieko nepasimokėme. Tiesiog atsitiktų taip, kad rizika būtų perkelta kitur. Visos rizikos nebegalėtų stebėti rizikos vertintojai ir stebėtojai. Tad šešilinės bankininkystės e, klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant ir alternatyvaus finansavimo šaltinius realiai ekonomikai. Tai yra be abejo sunkiai randama pusiausvyrą, tačiau mes patikim siūlymą dėl um, monetarinių fondų ir mes manome, kad ten bus galima rasti e, tą pusiausvyrą, nes yra svarbu, kad savo vaidmenį išlaikytų finansinės įstaigos ir viešoji administracija. Na ir ketvirtas dalykas. Norėčiau paminėti svarbę e, ekonomikos ir augimo finansavimo problemą. E, čia turėčiau paminėti Europos ilgalaikio investavimo fondo svarbą. Svarbu, kad būtų daugiau lėšų, E, svarbu, kad galėtų veikti įmonės, kurios nėra kotiruojamos e, biržoje, tai dažniausiai mažos jūtinės įmonės. Ne, svarbu nepamiršti taip pat ir nekilojimo turto sektoriaus ar infrastruktūros projektų. Tai gali padėti paskatinti investicijas visoje Europoje ir tuo būdu paremti Europos ekonomiką. Ir galiausiai norėčiau, kad jums pavyktų tinkamai priimti ir patvirtinti mokėjimų paketą, nes tai padėtų uh, padaryti saugesnius mokėjimus internetu, į rinką galėtų patekti daugiau subjektų ir sumažėtų tų mokėjimų kaštai, išnyktų barjerai tarp atskirų nacionalinių rinkų, e, numatant tų mokėjimų tam tikras taisyklės ir apribojimus. Na ir trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti. Turime nuolatos būti budrus, turime atsiminti praeitį, turime pasimokyti šios egzistuoja labai išradingų rinkos veikėjų, veikiančių labai greitai. Ir rinkos veikėjai turi paprastai galimybę veikti daug greičiau negu politiniai sprendimai priimami. Tad būtent išvelgti tą trečią iššūkį būtina likti budriems. Mokėjimų direktyvos peržiūra, kaip jau sakiau, yra puikus pavyzdys, kadangi jos tikslas yra E, pakeisti europiečių iš įpročius, jų elkseną, nes jie vis dažniau naudojasi internetu ar mobiliuoju telefonu tam, kad nusipirktų prekę ar paslaugą ir vis mažiau egzistuoja rinkos barjerų. Mums pavyko išvengti mokėjimų rinkos susiskaldimo ir tuo būdu e, pavyko sutaupyti 130 milijardų eurų per metus. Taigi ta galimybė prisitaikyti ir reaguoti siekia daugiau negu mokėjimų sritis. E, prasidės to dokumento įgyvendinimas, tad e, aišku bus rasta ir spragų šiame dokumento tekste. Tad turime pasirenkti, peržiūrėti, kokios yra tos spragos ir turime peržiūrėti kai kurių politinių susitarimų užmojį. Pavyzdžiui, e, patirtis mus parodys, ar tos priemonės, kuriuo ėmėmės siekdami padidinti prieigą prie rinkos, pavyzdžiui, tokiuose srityse kaip auditas, e, ar tie sprendimai buvo teisingi, ar reikia numatyti šešių metų rotacijos laikotarpį, kokį siūlė komisija, ar jį padidinti iki dešimties metų, kaip siūlė kiti teisėkuros proceso dalyviai. Šiaip ar taip tai yra. Galėčiau čia paminėti alternatyvių e, investicijų fondų valdymo direktyvą. E, tai yra geras mūsų darbo praktikos pavyzdys. Ir galiausiai turime įsitikinti, kad mm, buvo patvirtinti mūsų partnerių tinkami teisės aktai, kaip prisimėsi pareigojimus G20 formate. Ir e, tai būtų susijęs su rizikos fondais. Ir visa tai turėtų padidinti turimo likvidumo galimybę. Turime būti pasirengę peržiūrėti teisės aktus ir turime parengti juos taisyti. Esame numatę daugelį peržiūrėjimo nuostatų ir galimybę peržiūrėti tuos tekstus. Dažnai tomis nuostatomis peržiūros turime turėti galimybę pasinaudoti tada, kai to reikės. Na ir galiausiai atsiras ir naujų darbų, kuriuos reikės atlikti. Uh, E, tuo užsims naujoji Europos komisija, e, tuos naujus darbus paskatins ir jūsų iniciatyva. Ir kai kas iš tų dalykų, man atrodo, prioritetiniai, tokie kaip, pavyzdžiui, krizių sprendimo prevencija ne bankų finansinėse institucijose. Aš taip pat asmeniškai manau, kad reikėtų galbūt pradėti esminę diskusiją bet nelik negaištant laiko, dėl galimybės patikėti Europinė institucijai kompetencija taikyti sankcijas tada, kai nesilaikoma taisyklių ar teisės aktų ir kai tai kenkia finansiniam stabilumui. Aš taip pat manau, kad turime visi kartu iškelti klausimą dėl to, kokį vaidmenį turi vadinti ES reigiant apskaitos standartus. Daug maščiau šiuo klausimu. Aš e, galėčiau pasakyti, kad mūsų siūlymai buvo nagrinėti jau penkerius metus, bet iki šiol nepavyko parengti bendrų standartų. Ir aš manau, kad e, tikslai nebuvo pasiekti, nes tas, tas klausimas buvo vienas iš esminių jungtinėse valstijose, nes jie norės, kad egzistuotų konvergencija tarp mūsų ir jų šios rytyje. Ponios ir ponai parlamento nariai, mes parengėme labai tvirtą reformą, beprecedentinę. Įvyko daug pasikeitimų bankininkystės srityje ir mes pasaulinėje arenoje parodėme, kad galime būti patikimi nuoseklus partneriai, kad sugebam visi priimti sprendimus. Būtent dabar, baigdamas savo pasisakymą, galėčiau pasakyti, kad santykiuose su trečiosiuose valstybėse mes esame pasirengę dirbti kartu, nesame naivus. Tačiau galime dirbti su sąlyga, jeigu tos trečiosios šalis, ir čia pirmiausia galvo apie jungtinės valstijas, bet ne tik apie jas, kad visi laikysimės panašių standartų. Ir čia tam reikalingi keturi dalykai. Pirmiausia, turime patys laikytis rimtai įgyvendindami savo reformas. Antra, turime konsoliduoti bendradarbiavimą G20 formatu ir taip pat turime bendradarbiauti stabilumo tarybos, finansinio stabilumo tarybos rėmose. Ir taip pat turime būti tvirti, kai vyksta dvišalės dėrybos. Turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, įskaitant uh, ir ekvivalentiškų sprendimų patvirtinimą ir jų atmetimą. Turime taip pat pasinaudoti progą, kurią mums suteiktų transatlantinį investicijų ir prekybos partnerystė. Būtinos aiškios taisyklės, kurių laikysimės mes ir mūsų partneriai, pirmiausia, jungtinės valstijos. Aš dalyvavau neformaliuose darybose ir dabar egzistuojančios taisyklės yra šiek tiek ribotos, jas būtų galima taisyti. Taigi, įgyvendinimas numatytų reformų, tesimas tų taisyklių ir įgyvendinimas, kuris buvo priimtos. Ir tai ir yra tie iššūkiai, prie kurių jums reikės dirbti kartu su naujaja Europos komisija ir taryba artimiausius metus. Man teko garbė E, bendradarbiauti su jūsų komitetu. Norėčiau pasakyti, kad tas bendradarbiavimas buvo vaisingas. Dėkoju Jums už jį. Thank you, really, Mr. Commissioner. Ačiū komisijos nariui už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams ir pirmasis kalbėtojas bus Markus Weber. Labai ačiū, komisarė. Pratesiu kitų, kurie jums jau padėkojo už darbą. Mintis, tikrai neblogai padirbėjote, Jums pavyko suderinti įvairiausias savo pareigas komisijoje, atlikti daug darbų ir tikriausiai žinote, kad mes labai atidžiai sekame, kas vyksta pirmajame ligmenyje. Tikrai nemažai teisės aktų leidžiama pirmajame ligmenyje Ir be to yra dar antrasis teisės aktų lygmuo. Ir nemažai ką reikia išspręsti iki lapkričio pirmos dienos, kai pradės darbą nauja komisija. Tarp tų klausimų yra ir bankų sąjunga, taip pat bendros priežiūros mechanizmo struktūra, o taip pat ir bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva. Na, kai kurie pasiūlymai mums švelniai tariant nelabai tiko. Sakykime, dalis rizikų padengiama, tačiau jokių būdų ne visos. To mums nepavyko padaryti Jūs tikriausiai žinote, kokia yra situacija, mes keičiamės laiškais su jūsų tarnybos atstovais. Tikimės, kad jau rugsėjį ar bent jau spalio pradžioje komisija pateiks konkretesnį pasiūlymą ir labiau atsižvelgs į mūsų išsakytas abejonės. Taigi, kai yra rizika, Dar kartą pabrėšiu, būtina į ją atsižvelgti apskaičiuojant įmokas, taip pat e, reikia nepamiršti išvestinių finansinių priemonių, bet to mums e, didelį nerimą kelia ir tų išvestinių finansinių priemonių nepakankamumas. Taigi Tokie yra mūsų įsipareigojimai ir jų reiktų nepamiršti. Mes laikomės tokio fiksuoto požiūrio ir dirbame toje srityje ir tikimės kažkokių naujų pasiūlymų iš komisijos. Penkios minutės tiek siekia. Klausimus atsakymus skirtas laikas, panas komisaras. Dėl rizikos faktoriaus atsakysiu iš karto. Manau, kad kiti parlamentarai klaus to paties dalyko, bet arba panašiai kažko. Gal ko gero reikėtų užduoti keletą klausimų, kad diskusija galėtų vykti sklandžiau. Eliza Ferreira. Taigi dabar žodis Eliza Ferreira. Dėkoju, pane komisarė kad vėl atvykote į mūsų posėdį. Ir ačiū už tą didžiulį darbą, kurį jums pavyko nuveikti kartu su visa komanda žmonių, kurie buvo pasirengę dirbti, dirbti rezultatyviai, efektyviai. Manau, kad to sunkiu mums visiems laikotarpiu, eurozonai sunkiu laikotarpiu mums pavyko nuveikti tikrai labai daug. Ir ačiū už tai, kad į posėdį atėjęs vėl paminėjote tas temas, kurios yra svarbios parlamentui, tarybai, kurios rūpėti turės ir jūsų pasiekėjui, tam asmeniui, kuris užims šio, šio komisaro vietą. Visą tai mums visiems labai svarbu. Turiu šiek tiek klausimėlių, dėl kurių norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Bankų sąjunga pirmiausia. Čia buvo žengtas milžiniškas žingsnis pirmin, niekas jo nelaukė ir nesitikėjo. Prieš 3-4 metus mums ne, būtų buvę įmanoma net įsivaizduoti, kad, kad tiek pavyks nuveikti. sunkiausia jau praeitį, jau atlikta, tačiau dabar vėlgi galimi įvairiausi scenarijai ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonė dėl bendrų indėlių garantijų. 2012-aisiais buvo pasiūlyta tokia politika, kuri rėmėsi trimis elementais – priežiūra, e, pertvarkymo galimybė ir bendra garantijų schema indėliams. Ir dabar matau, kad tos fazės yra visos numatytos – bet dingo iš politinės darbotvarkės tas, tas trečiasis segmentas – indėlių garantija. Norėčiau jūsų nuomonės apie tai paklausti. Kaip dėl pertvarkymo mechanizmo buvo atliktas didžiulis darbas, jis dirbamas ir toliau su taryba ir jūsų tarnybomis dėl deleguotojų aktų. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl tarp, tarp vyriausybinio susitarimo ar kažkas vyksta šios ir tie, ar numatytas kažkoks darbų tvarkaraštis, ar numatytas ratifikavimo e, tvarkaraštis. Nes tai, ko gero, turėtų būti tas žingsnis, kai bankų indėliai e, iš seifų valstybėse narėse keliaus į seifą skirtą tam bankų pertvarkymo fondui. Buvo labai rimtai duoti pažadai e, iš tarybos. Jų esmė buvo tokia – rasti biudžeto eilutę šitam pertvarkymo fondui, kad jis galėtų tapti šiek tiek tvirtesnis, kad turėtų daugiau lėšų funkcionavimo pradžioje ir aštuonerius metus tas fondas galėtų veikti sklandžiau. Na ir paskui paskutinė tema. Kolega Ferber ir kiti minėjo jau tą temą. Ar tas parlamento susirūpinimas, kuris buvo išreikštas iš pradžių, priimant tos pradinius teisės aktus, buvo įtrauktas į tas atskiras detalės, rizikos faktorius Čia yra vienas iš svarbiausių. Nenorėčiau tų detalių čia vardinti, jūs jas puikiai žinote. Galbūt galėtumėt pateikti naujesnės informacijos dėl tų elementų pokyčių, gal yra kokių naujienų šios rytyje. Ačiū ir sveikinimai su didžiuliu nuveiktų darbu. E, the... Čia Lysa, sako pirmininkas atsir frakcijos vardu. Ponas Manovelvelt. E... Labai ačiū. Ačiū ponui Barnie, kad atvyko į mūsų posėdį, taip pat ačiū už nuveiktą darbą bankų sąjungos srityje. Dabar klausimas dėl įmokų, kurias turi mokėti bankai. Kaip e, komisija užtikrins, kad du europiniai bankai, kurie atitinka mažo banko apibrėžti pagal BGPD, nemokės skirtingų įmokų vien dėl to, kad vieno banko būstinė yra šalyje, kuriai pritaikyta deficito procedūra, o kito banko būstinė yra šalyje, kuriai nepritaikyta deficito procedūra. Tiksliau, kiek svorio jūsų skaičiavimuose tenka uh, ekonomikos, kurioje veikia bankas rizikingumui. Tai buvo pirmasis klausimas. Antrasis klausimas, kaip užtikrinsite lyga, sąlygas įmokoms, kurias moka to paties dydžio ir to, to paties, tos pačios rizikos bankai, euro ir ne eurozonoje. Ačiū, Nils Torbalds, Arlen frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ir ačiū komisarui Bernie už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Labai man patiko jūsų pastabos dėl bendrų taisyklių visiems ir aš jūsų mintis pratęsiu, tačiau galbūt kitų lygmenių. Mano klausimas susijęs su bankų mokesčiais ir fragmentavimosi rizika. Labai dažnai valstybė taiko mokestinę lengvatą bankų mokesčiams. Tai tarsi palengvina mokesčių mokėtojams gyvenimą. Tačiau nemažai šalių taiko tokios politikos priemonės, tarp jų yra Belgija, Prancūzija ir Švedija. Taigi dalis naštos tenka mokesčių mokėtojams ir kartu iškraipoma konkurencija tarp skirtingų bankų. Norėčiau sužinoti, ar komisija turi kažkokių planų, kaip galima spręsti tokią situaciją, kaip labiau suderinti taisyklės šioje srityje, kad sąlygos būtų vienodos visiems bankams, nes mes kaip politikai labai dažnai kalbame apie vienodas taisyklės visiems, netgi jeigu tos taisyklės bandomos vėl laužyti. Ačiū dabar guoja vardu ponas Fabio Demasi. Ačiū ponė Batnie, linkiu jums kuo geriausios sėkmės pasitraukus iš pareigų komisijoje. Jūs sakėte, kad finansinių rinkų reglamentas tapo veiksmingesnis, tačiau Martin Wolf mums priminė vieningą aktą, kuris buvo 47 puslapio ilgio o komisijos reglamentas tikriausiai ilgesnis negu Obamos aktas, tai yra daugiau negu 148 puslapių apimties. Tikriausiai visi žinome, kaip sudėtinga renkti finansinius reglamentus, tačiau bijau, kad e, problemos reglamentavimus neįsprendžia. Ar kažkaip užtikrinsime, kad našta neteks mokesčių mokėtojams? Bijau, kad to mums padaryti nepavyks, nes 55 milijardų e, eurų dydžio bendras e, pertvarkymo fondas tikrai nėra pakankamas. Be to, neišnaudojamos refinansavimo galimybės. Ir bankų nėra daugiau negu kad buvo anksčiau. Taigi bankų patikimumas neužtikrinimas. Taip pat e, kai kurios įmonės, tokios kaip Vokietijos špaka įmonė, e, susiduria su kitomis apmokestinimo sąlygomis negu, sakykime, atitinkamos panašios srities įmonės. Filip Lambert, Šalių frakcijos vardu. Dėkuoju. Mm. Aš kaip Fabio Demasi e, argumentacijos laikausi, jos nekartosiu. E, situacija iš tikrųjų labai išskirtinė. Pasibaigė Europos Sąjungoje paskutinė tikroji monarchija. E, bet jūs mums, jūs mums parodėte, kad esate nusiteikęs bendradarbiauti su parlamentu. Iš Prancūzijos atstovo tai yra gana netradicinis pasirinkimas. E, jūs pripažįstate parlamento svarbą ir regis tai nebuvo tik apsimestiniai kažkokie žodžiai. Dėkuoju Jums už tai. Fabio paminėjo apimti ES teisės aktų. Mano supratimu, kuo sudėtingesnis yra teisės aktas, tuo daugiau atsiranda galimybių apeiti tą teisės aktą. Ir tai yra ne tik su pirmo lygio teisės aktais, bet ir su visais kitais, e, su antro lygio teisės aktais. Norėčiau paminėti tris problemas. Pirmoji e, buvo paminėta BGBT, bankų indėlis e, į fondą. Mes nenorime, kad būtų tokių bankų, kurie manys, kad jie neprivalo nieko mokėti šiam banko pertvarkymo fondui. Ir kiti bankai turės mo, sumokėti 88 procentus visų banko lėšų. Ar 1,3 būtų, ar 1,6, ar trejetas tas rodiklis, čia nėra taip svarbu. Mes negalime sutikti su to, kad bus tokių bankų, kurie niekada nemokės. Ta siūlo didieji ispanų, prancūzų, italų, vokiečių bankai. Mes žinoma, tai yra sisteminiai bankai, kurie mielai atsikratytų jiems tenkančių įsipareigojimų ir atsakomybės. Dabar dėl ekonominio sverto rodiklio. Kas yra pasakyta teisės aktuose? Šis rodikla, rodiklis e, turėtų apimti ir grinasias lėšas, ir įsipareigojimus centrinių bankų atžvilgių. E, Europos komisija prie viso to nori pridėti ir padengtas obligacijas, ir E, kai kurios kitus dalykus, kuriuos minėjome šiandieną konkomitete. Teisės aktus yra pasakyta, kad tie paskutiniai dalykai gali būti laikomi aktyvais tik tada, jeigu Europos centrinis bankas juos tokiais pripažins. Tačiau kol kas taip neatsitiko. Ir o komisija nori neatsižvelgti į šį dalyką. Tad vėl e, bandoma e, sušvelninti tas taisyklės, kurio, kurių norėjo žymiai griežtesnių teisės aktų leidėjai, kai dėl mokumo 2. Vėl tenka konstatuoti štai ką. Bandoma pro užpakalinės duris vėl grįžti prie favoritizmo. Norima sumažinti kapitalo lygį, kad no, e, rizikos, e, rizikai padengti reikalingo kapitalo lygį. Vėlgi matome, kad e, rizikai užkirsti kelią tas visas priemonės bandoma atskiesti, sumenkinti, bandoma priimti antro lygio teisės aktus, kurie susilpnintų tos, tą pirmąjį teisės aktą būtų liūdna, kad po jūsų darbo komisijoje jau matome, kad vyksta tam, tam tikri dalykai, srovės tam tikros, kur tikslas yra susilpninti tai, ką nuveikėte jūs. Būtų liūdna, jeigu taip iš tikrųjų atsitiktų. Ačiū. If... Ačiū. Iš FDD negavome prašymų pasisakyti. O, taigi galime sutikti žodį komisarį Barnė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kalbėtojams, koordinatoriams, dalyvausiams diskusijoje. Temų yra daug, įvairių. Norėčiau pasakyti ponui Lambert, kad iš tikrųjų labai svarbu, kaip sakė ir ponė Fereira, kad buvo priimta daug visokių nelauktų priemonių. Juk prisimenate, kaip pradėjome dirbti visi kartu, aš sakiau, kad mano prioritetas yra sukurti Europos priežiūros struktūras. Žagvileriuzier pranešime buvo tokia rekomendacija. Be abejo, jau buvo, siekia, buvo kažkokių minčių siekti dar toliau, bet tuo metu tai buvo atrodė neįmanomas dalykas. 2010-aisiais buvo neįmanoma įsivaizduoti, kad bus pasirinktas federalinis e, modelis bankų sektorių integruoti. Tai buvo iš tikrųjų sunkiai įmanoma. Tai tapo įmanoma atlikus tam tikrus darbus, dirbant visiems kartu, e, dalyvaujant komisijos pirmininkui Baroso ir Centrinio banko atstovams. 2012 metais, birželio 29 buvo priimtas sprendimas ir visiems darbo reikia įgyventinti bankų sąjungos visus elementus, be abejo. Tad Europos parlamento budrumas, kaip aš jau sakiau, vaidins esminį vaidmenį. Kai dėl indėlių banko, čia, ko gero, nesulauksite visi tokio atsakymo, kuris šimtų procentų jums tiks. Ponas Gerson galės tęsti konstruktyvų dialogą su jumis, kuris prasidėjo Prieš kurį laiką jau, štai jūsų nuomonės jis jau bus išgirdęs ir galės detaliau jums atsakyti, kai dėl rizikos faktorių. Galėčiau pasakyti štai ką. Nes indėliai e, nėra esminis dalykas. Kuo daugiau bankas turi indėlių, tuo mažiau rizikos jis turi prisimti. Ir tos kartais paprastos formulės yra e, veiksmingiausios, nes jomis manipuliuoti yra sunkiausia, kad dėl papildomos rizikos. Filipas Lambertas minėjo šią temą. Ir dėl EBRD. Ir dirbame šią kryptim, 50 procentų riba ir penki rodikliai nuo savųjų išteklių proporcija turi būti numatyta, tai yra didesnė riba, negu buvo numatyta e, ketvirtojoje e, direktyvoje dėl kapitalo reikalavimų. Ir likvidumo rodikliai e, tai irgi yra labai aiškus. E, bendradarbiavimas su kitomis finansinėmis institucijomis yra irgi vienas iš sektorių. E, prekyb, reguliuojamos yra visos bank, banko institucijų veiklos sritis, įskaitant prekybą. E, mes paliksime šiek tiek daugiau erdvės bankų pertvarkymo administracijos struktūroms. Aš jau minėjau tris tezes susijusias su rizika ir sakiau, kad ji gali siekti 0,8 iki 0,5 procentų. Sakiau, kad tas bazinis indėlis ir ta rizika, kurią aš minėjau, yra paremta paprasta formulė dėl to, kad būtent nebūtų galima taip paprastai manipuliuoti. Jūs galbūt manote, kad tas skirtumas tarp tų rodiklių yra pernelyg menkas, bet mes ieškojame kompromiso su teisėkuros proceso dalyviams, kai kas manė, kad yra pernelyg didelis skirtumas tarp tų rodiklių, bet dar kompromiso ieškosime ir toliau. Kolegė Kareira minėjo indėlių garantiją. Reikėtų, kad naujoji Europos komisija šią temą paskelbtų savo nuomonę. Norėjau priminti, kad tai yra vienas iš komisijos e, paminėtų esminių elementų. Ir tai, e, e, tai reiškia, kad mes neturime užmiršti vieni kitiems duotų pažadų, nes visi pasiekėm kompromiso, Ne visiems jis yra šimtų procentų patenkinamas, bet manau, kad komisijai naujai teks imtis atsakomybės ir gyventinti susitarimą. Pone Ferreira, jums galėsiu pateikti e, atsakymą raštu dėl ratifikavimo tvarkaraščio, nes e, nenorėčiau dalyti, sakyti jums dalykų, kurie galbūt nebus pakankamai tikslus. Patikslinsiu visą tai prieš jums pateiktą atsakymą raštu. Ponas Fabio Demasi keli klausimą dėl pertvarkymo fondo gebėjimų, nes jūs sakėte, kad 50 milijardų bus nepakankamas suma ir be abejo reikės iškoti priemonių, kaip tas fondas galėtų turėti lėšų, kaip jis galėtų veikti. Taip, to reikės ieškoti. Tas fondas turėtų būti patikimas nuo pat savo sukūrimo dienos, kad, kad tie bankai, kurie reikia pagalbos galėtų jį kreiptis. Reikės tinkamai aprūpinti lėšomis šį fondą. Ponas Overfeld atrodo išėjo iš salės, bet jis klausė dviejų dalykų. Labai trumpai galėčiau atsakyti Ponas Lamberts teisingai e, paminėjo, kad parlamentarų įsipareigojimai kartais būna labai platus. At štai, buvo kalbama apie eurozoną kaip apie vieną vienetą. Mes viską darėm, kad tai būtų. Ir čia rizikos faktorius atskirom šalims netaikysim, nes tai prieštarautų e, Europos, e, Europos bankų sąjungos kūrimui kaip koncepcijai. Bankų sąjungos uh, Įgyvendinimas be abejo turi įtakos nacionaliniam indėliui, tad būtina ieškoti pusiausvėros tarptų dviejų dalykų. Dirbame dabar prie šio klausimų ir europinių ir nacionalių lygmenių. Tai štai, tiek galėčiau pasakyti dėl tų dviejų klausimų, kuriuos su ponas Van Overfeld. Tai yra klausimai susiję su bazinė banko sąskaita, su skaidrumu, su apsauga, silpniausių indėlininkų. Vėlgi klausimas yra labai aktualus ir svarbus. Skirtingas traktavimas vartotojų ir piliečių irgi yra vienas iš tų svarbių elementų. Aš norėčiau paminėti tą teisės aktą, kuris dabar yra įgyvendinamas. patyrėme did, labai didelės lobistų atakas, tačiau aš pats e, ir, ir mano pirmtakas, ponas Kliūtė, gynėme egzistuojantį teisės aktą, kuris numato e, galimybę bankų indėlinkams laisvai judėti, galimybę laisvai pakeisti banką. Visi piliečiai turi teisę turėti banko sąskaitą. Tai turbūt įmanoma visose šalyse. Ne visi dar turi tas bankas sąskaitas, ne visi piliečiai kai kuriuose. Tai nėra kol kas dar garantuotas dalykas, bet taip ateity bus. Dabar dėl palyginamumo kiekvienoje šalyje yra numanomos tam tikros išlaidos, tačiau bus įmanoma pasitikrinti informaciją apie bankų paslaugos tam sukurtame internetinėme puslapyje. Skaidrumas, aišku, yra labai svarbus dalykas, nes jeigu įmanoma yra palyginti bankų išlaidas, visuomet galima pamatyti, ar bankai iš piliečių ima kokias nors lėšas, ar atskaičiuoja kokias nors mokesčius, kai kiti tuo tarpu to nedaro. Tad e, komisijos tikslas, kaip aš sakiau, tebėra, vienas iš svarbiausių tebėra vartotojų apsauga ir mes šioje srityje irgi veikiame daug. Ačiū ponui Fabio Demasi už gražius linkėjimus tolesnėje mano profesinėje veikloje. Ne sirinksiu kažkokio naujo viešo gyvenimo, esu politikas. Ir per penkis metus daug ko išmokau. Pasikeičiau, daug ką supratau. Ir rinksiuosi, ko gero, tolesnę karjerą Prancūzijoje remdamasis tą patirtimi, kurios įgyjau kartu su jumis ir jūsų dėka. Mano tikslas buvo toks, aš manau, kad turi būti teisingai prižiūrimas finansinis ir bankų sektorius, jis turi būti prižiūrimas išmintingai, e, jis turi tarnauti realiai ekonomikai. Būtent dėl to finansiniai veikėjai ir, ir, ir visą, kas toje srityje daroma, mes darėme viską, kad būtų daroma taip, kad tai tarnautų realiai ekonomikai. E, norėčiau paraginti naują mano kolegą vertinti pagal tai, ką jis padarys. Ne, ne, ne, ne tiek vertinti pagal tai, iš kokios šalies jis yra. Nes kai kurie laikrašiai uh, e, užsipuolė mane dėl to, kad esu prancūzas. Aš išsaugau visus tos laikraščių straipsnius, kur sakė, na, kad pavojinga tokiuose pareigose kaip mano yra turėti prancūzą. Ir norėčiau, kad ir mano, ir mano, ir mano kolegų veikla būtų vertinama ne pagal tai, iš kur jie atkeliavo, bet pagal tai, ką jie nuveikė. Kai dėl transatlantinės partnerystės susitarimo. Amerikiečiai kol kas neigiamai žiūri, nors aš to norėjau. Norėčiau, kad būtų numatyta finansinės priežiūros rytis. Būtina sudaryti sutarimą europiečiams ir amerikiečiams, tačiau nesiekiant sumažinti priežiūros standartų. Jokių būdų. Priešingai turime, turime siekti didesnio harmonizavimo, siekdami geresnės priežiūros kokybės. Tačiau reikalingos tam tikros sektorinės priemonės, kai kurios iš jų neveikia taip, kaip norėtume. Nes daugelį forumų girdėjau tą sakant ir norėčiau dabar, kad to sustarimo kontekste šį priežiūrą būtų pagerinta, kad būtų puikus tarpusavio saveikumas tarp abiejų šių taisyklių - europinių ir amerikiečių taisyklių. Ponas Demasi klausė, ar, ar finansinis reguliavimas yra efektyvesnis. Na čia aš nesiekiau komplimentų. Nei aš, nei jūs juk nebaigim dar to darbo. E, tie tekstai, kurie buvo priimti, turi būti pritaikyti šiemet arba kitą metą. Reikėjo dviejų, trijų ar keturių metų, kad kai kurie tie teisės aktai atsirastų. Manau, kad pažangos pasiekėm didelės, reikalavimai buvo dideli, dirbome kartu su priežiūros institucijomis, e, buvo sutvirtytos nuostatos dėl nuosavų išteklių, ar pavyko eliminuoti visą riziką? Tikrai ne. Būtent dėl to ir kviečiu būti budriems, pritaikyti tinkamai teisės aktus, juos ištaisyti, jeigu ten yra spragų. Ir dabar klausimas dėl tų didžiulių bankų. Kai kas kritikavo anksčiau primtų sprendimus. Ar užtenka tų taisyklių? Jūs klausėte štai šito. Neišeina tokio, tokį klausimą kelti proceso pradžioj ar vidury. Su ponu Likanen mes diskutavome šiuo klausimu 2013-aisiais. Jau turėjome maždaug aišku kontekstą dėl visų teisės aktų susijusių su bankais. Ir kapitalo reikalavimų direktyva, ir reikalavimai dėl indėlių, ir dėl valdysenos, ir taip ir panašiai. Ar tai yra pakankama? Aš atsakiau, štai ką, jeigu tie tekstai būtų tinkamai taikyti, taip, taip, tai būtų e, pakankamas dalykas. Tačiau su, dirbant su didesniais bankais tai nebūtų pakankamas dalykas. Ir tai būtų taikytant tiems bankams, kuriuos vadina per dideliais, kad jie galėtų bankrutuoti, per sudėtingais, kad juos būtų galima pertvarkyti ir taip toliau ir panašiai. Čia reikalingos struktūrinės priemonės, kurios turi būti tinkamai įgyvendintos. Filip Lamberts sakė, kad Prancūzija yra paskutinė monarchija. Na, bet norėčiau pasakyti, kad iš kur bet važiuočiau, aš visada gerbiau parlamentą. Aš esu buvęs Europos parlamento nariu prieš tapdamas komisaru. Ir parlamentą ir jo darbą labai gerbiu. Kartu su jumis nuveikėm nemažai darbų. Su koordinatoriais ir su, su, su kitais kolegomis ir aš matau, kad teisingai elgiausi tą pagarbą rodydamas. Jūs klausėte, kaip ir Markus Ferber, dėl proporcingumo ir poveikio mažiems bankams e, dėl tos priemonės, kurios priemonės, e, kiek kiekvienas jų bankų turėtų įnešti indėlio į bankų pertvarkymo fondą tos pusiausvėros ieškoti dar reikės. Mažoms įstaigoms bus numatytas fiksuotas mokestis, bus tokių bankų, iš tikrųjų, kurie indėlį mokės atsižvelgianti jų dydį. Norėčiau priminti, kad mūsų siūlomi metodai e, yra tokie, kurie leidžia paskaičiuoti sąlyginai nedidelius tos mokesčius. 80 5 procentai bankų turinčių aktyvų Europos eurozonose mokės 90 procentų tų e, numatytų mokesčių. Tai reiškia, kad 70 procentų bus mažesni indėliai tų bankų, kurie veiks eurozonoje. Tad man atrodo, kad būsim radę formulę, kaip paskaičiuoti tas įmokas, kad jos būtų proporcingos banko dydžiui ir jo veiklai. Tai tiek. Ačiū. Uh, Dėkuoju. Dar penki kolegos nori paklausti. Uh, pirmiausiai pranešėjau apie dėl EBRD Gunarui Hokmarkui. Dar ponas Torvalds norėjo konkretaus atsakymo į dėl skirtingo traktavimo valstybių narių ir e, įmokų apmokėjimo. Taigi e, Gunaras Hokmarkas. Ačiū. Laiko nebelieka daug. Ir Mišelė norėjau pasakyti e, tau, kad visuomet buvai pasirengęs e, diskutuoti ir siekti pažangos, prisidėti prie to ir mes visi labai vertiname tai, nes tu mums labai daug kuo padėjai, dirbdamas konstruktyviai, pragmatiškai, ypač dėl Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko. Taigi e, išliks e, tavo didelis indėlis. Tu pastebėjimai trumpai. Pirmiausiai, e, administracija jūsų dirba paskutinį jau savo laikotarpį, dėl to labai svarbu užtikrinti, kad deleguotieji aktai būtų, atitiktų įgaliojimus suteiktus, tai kas buvo nuspręsta, yra skirtingi veikėjai, kai kurios valstybės narės, kai kurios frakcijos bando sugražinti, kas buvo prarasta dėrybų metu. Labai svarbu mums laikytis formulės, kad taryba ir dėl kurios sustarė parlamentas ir taryba. Dėl finansavimo. Proporcingas jis turi būti pagal dydį, e, pristaikymą prie rizikos. Nenoriu, kad komisija ir dar kas nors kitas pradėtų kaitalioti tą pirminę formulę, kuri buvo patvirtinta. Tam, kad e, teisės aktai, deleguoti aktai laiku įsigaliotų. Svarbu, kad veiktumėte ryštingai per dėrybas per ateinančias dienas. Kitas dalykas. E, plačiau kalbant apie teisėkurą. Žinau, kad jūs pateikite daug teisėkuros pasiūlymų, kartais mūsų nuomonės įsiskirdavo dėl to, kiek reikia uh, reglamentuoti, e, siekiant apriboti riziką, nes tai yra rizikingas sektorius, nes mes bandydami apriboti tą riziką pakliūsime į užburtą ratą. Ir kaip iš skirtingų e, teisinių požiūrio taškų galėtume spręsti problemas. Manau, kad e, dabar pagrindinius teisės aktus turime kapitalo reikalavimų direktyvą, MIFID, indėlių garantijų sistemų direktyvą, jau turime pagrindinius teisės aktus. Ir situacija yra kit... kiek situacija pasikeitė nuo to kai, laiko, kai nebuvo tų teisės aktų. Jūs labai daug uh, e, pasiekėte uh, savo uh, pasiūlymais, jie buvo patvirtinti ir kaip pasikeitė uh, peizažas. Kaip uh, manote, kokį poveikį padarėte jūs savo priemonėmis pasiūlytomis. Ačiū. Peteris Zyman, mūsų vicepirmininkas. Labai ačiū Jums, komisijos nariai gerbiamas, už bendradarbiavimą per pastarosius penkerius metus. Dirbant vertybinių popierių klausimais Jūs buvote puikus pašnekovas, visuomet ieškojate išeities. Ta pati galiu pasakyti apie jūsų darbuotojus, su kuriais labai konstruktyviai diskutuodavome. E, pavyzdžiui, e, bendro e, bankų E, atgaivinimo fondo e, diskusijos ir sprendimai. Bet dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, kuris nėra toks jau e, paprastas ar ne viskas taip sklandžiai sekasi. Buvo pažadėta atsižvelgti ypatingai į MBI reikalavimus, bet taip pat buvo pasakyta, dėl bankų mokesčio, kad maždaug 88 procentai, jūs sakėte 78 procentus, minėjote. Jeigu mes tą padėsime vieną pusę ir pasižiūrėsime į dydį, e, atidėsime dydžio klausimą ir pasižiūrėsime į riziką. Jeigu tik dėl apie dydį kalbėsime, tai yra 2 procentų nuokrypis tik tai. Ir jeigu e, rizikos koficijantas e, nebūtų toks didelis mūsų nuomonė. Bet kitas dalykas, kuris iškilo per pastarųjų savaičių diskusijas, yra toks ar reikėtų salduoti išvesnės finansinės priemonės ar ne. E, mažesniems, pavyzdžiui, bankams. Kaip? Kitas dalykas, jeigu mes įtrauktume derivatyvus išvesnės priemonės, 30 procentų būtų padengta didelių bankų balansų. Tokiu būdu didesni bankai galėtų savo dalį paskaičiu, jį būtų mažiau negu 87 procentai ir e, nukentėtų mažesnės institucijas. Man atrodo, kad e, įdėliai tai pakeistų visai mūsų supratimą apie įnašus e, pasvertus, įvertintus pagal riziką. Ponas Balts. Labai ačiū. Aš jūs taip pat norėčiau pasveikinti, padėkoti už puikų bendradarbiavimą per pastarusius metus. Galiu pasakyti, kad jūs visuomet labai džentelmeniškai elgėte su parlamentu, norėčiau jums už tai padėkoti. E, grįžkime prie e, teisės e, dokumentų teisinių. Jūs sakėte, kad spalį deleguoti aktai bus pasiūlyti mums pateikti Tačiau parlamentas e, tik tai te turės e, e, pusę mėnesio dėl mokumo 2 mūsų terminas yra kitų metų kovo 31 diena. Ir reikia, kad tie teisės aktų pasiūlymai būtų pateikti spalio pradžioje, nes spalis yra ilgas mėnuo. E, jeigu pasižiūrėsime mūsų požiūrį, vienas yra rizikos vertinimo požiūris, kitas dalykas ilgalaikiai produktai valdymas vertinas pagal riziką. Egzistuoja skirt, įvairūs e, teisiniai dokumentai. Manau, kad viskas turi atitikti direktyvos nuostatas. Ir mes turėtume siekti padėti bankams. Aš norėčiau paraginti jums taip pat priežiūros e, instituciją e, rasti gerą sprendimą. Ačiū, ponas Verneris Langenis. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Ponas Langenas. Norėčiau, kaip ir daugelis kitų, padėkoti Jums. Per penkerius metus pastaruosius mūsų buvęs kolega Mišel, Mišelis Barnie labai puikiai bendrabiavo su parlamentu, už tai reikia jam padėkoti. Tačiau mes taip pat pastebėjome, kad bankų reguliavimo projektas yra didžiulis iššūkis. Ir e, daugelis valstybių narių žengia tarsi skirtingomis kryptimis ir mes nebūtinai pasiekime tiek pažangos, kiek kad būtume norėję. Dėl tarptautinio aspekto mes e, e, prieš keletą metų pradėjome renkti IMIR reglamentą dėl išvisnių finansinių priemonių ir buvo daugybė teisės aktų patvirtinta. Mes ginčiamės daug, bet jie buvo patvirtinti. E, daug ko reikėjo daug darbų, reikėjo baigti dėl e, tarpinių rinkimų rinkimų JAV. Tai buvo prieš keturis metus, bet dabar vėl situacija kartojasi. Aš noriu jūsų paklausti, kaip su JAV bus susitarta dėl e, to reglamento taikymą, dėl šviesnių e, finansinių priemonių. Kitas dalykas, mes nusprendėme, kad išvesnės priemonės, kuriomis prekiaujama biržoje, ne, turėtų būti patekti į akcijų rinkas bet kaip komisija ar neturėtų pateikti sąrašo tokių rinkų, kurios atitinka ES reikalavimus ir kurioms nebūtų taikomi e, klyringo reikalavimai. Kalbu apie realios ekonomikos sritis, kurios priklauso nuo tokios sistemos nuo tokios tvarkymo sistemos. Ir aš noriu paklausti, ar ši sistema pradės veikti jūsų mandato metu. Dar Danuta Hübner, paskutinė kalbėtoja. Pirminkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti už darbą, nemažą darbą, kurį nuveikė komisijos tarnybos, vadovaujamos Mišel Barnie. Uh, Ir taip pat norėčiau užduoti porą klausimų dėl reglamentų susijusių su bendru pertvarkymo mechanizmu ir bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva. Yra nemažai klausimų, kurios aktualios atitinkamoms institucijoms. Pir Ir vienas iš jų yra dalyvavimas, narystė šioje sistemoje, NIPS sistemoje. Galbūt e, tokios finansinės institucijos, jeigu jos susijungtų, e, atsidurtų palankesnėse sąlygose, situacija būtų geresnėje pusiausvyroje. O dabar įsipareigojimai ir bankų mokėjimai į bendrą pertvarkymo fondą. Įmokas mokės ne tik tai bankų grupės, bet ir mažesnės finansinės institucijos, kai kurios jos veikia kooperacinių pagrindų arba tinklo pagrindų, jeigu tinklė dalyvaujančios institucijos taip pat galėtų pasinaudoti išimtimi, tuomet jos nebūtų taip diskriminuojamos. Taigi norėjau tai paminėti ir atkreipti jūsų dėmesį į šios dalykus. Paskutinis kalbėtojas Van Gigal. Taip pat ir Aš iš savo pusės dėkoju ponui Mišel Barnie už naudingą ir puikų bendradarbiavimą. Mums jūsų tikrai trūks. Tikiuosi, kad mums pavyks, galbūt mums pavyks išlaikyti jūs postę ir ilgiau, nes nemanau, kad pasiūlytas komisaras tinka pareigoms užimti, galbūt pon komisijos pirmininkas peržiūrės kandidatūras ir pasiūlys geresnį. Dabar deleguotieji aktai, deleguotojo aktoje projektas Mokmas 2 teisės aktui. Ir tą projektą jau esame matę ir matome, kad um, turtų grįstų vertybinių popierių kalibravimas buvo sumažintas keletą kartų. Taigi tri, trigubo B koeficiento e, turtų grįstų vertybinių popierių rizika buvo 17 procentų, vėliau ji buvo sumažinta iki 8,5 procentų, o paskui didžiai ECFIN e, suprašė, paprašė dar sumažinti riziką, taigi galutinė rizika nustatyta 5 procentai. Uh, Taigi per gana trumpą laikotarpį rizikos faktorius buvo ženkliai sumažintas. Kaip pirmasis skaičius rėmėsi AIO padomenimis, noriu sužinoti, kuo remiantis buvo sumažintas rizikos koficientas. Galbūt galite dabar atsakyti šį klausimą, o jeigu ne, tai tuomet informuokite mus vėliau koksgi empirinis pagrindas rizikos koeficientui mažinti, kai kalbam apie turtų grįstus vertybinius popierius. Ačiū dabar, panas Mišel Barnie. Sur la question, président. Pane pirmininkė, aš nesakiau, kad iki anksčiau man užduotą klausimą. Dėl galimybės e, išskaičiuoti mokesčius, kurie tenka valstybėse narėse. Aš dar nežinau atsakymų šį klausimą, tiesą sakant, nes dar dirbame prie, prie jo. Jūsų kolega yra susirūpinęs dėl to, ar bus galima išminusuoti iš to numatytus mokesčius valstybei nariai. Čia dar tebėra daug visokių aspektų, skaitant ir teisinius, tad ieškome dar geriausio sprendimo, kad nereikėtų mokėti du kart. Gunarui Hokmarkui norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą prie įvairiausių svarbių klausimų visus tuos metus. Rytoj bus kalbam apie bankus ir struktūrinius fondus, jis yra pranešėjęs šiuo klausimu. Ir galiu užtikrinti. Ir tai yra mano pareiga. Kad ištikimai laikysimės pirmojo lygių tekstų Kontrolė padės vykdyti ir taryba, ir parlamentas. Tikiuosi, jie bus budrus. Atižvelgsime be abejo į teisėjų kuros procesų dalyvių nuomonę, tai yra akivaizdu. Tikrai neketinu kaip nors apeidinėti, deformuoti tuos pirmo lygio tekstus, nes deleguoti į teisės aktai ir standartų rengimas yra visai kiti dalykai. Tad noriu patikinti jūs visus, kad jokio susilpninimo to pirmojo lygio teisės aktų nebus. Be kita ko, jūs galėsite atlikti to kontrolę. Taip pat reikėtų atsižvelgti į banko sektorių specifiškumą ir draudimo sektoriaus taip pat. Kai dėl rizikos Gunarui Hokmarku norėčiau pasakyti štai ką. Visi dirbom prie to klausimo. Ne, negalima kelti tokio tikslo visiškai panaikinti riziką. Taigi tai yra neįmanoma šioje srityje, kaip ir bet kurioje kitoje ekonomikos srityje. Tikslas buvo išsiaiškinti, kokia rizika egzistuoja. Kai, kurias, kai kurią riziką galbūt galima užbėgti už akių, prižiūrėti, numatyti garantijas, kai tai yra būtina. Aš Visada maniau, kad tiek ekologijos rytį, tiek finansų rytį e, prevencija kainuoja pigiau negu žalos atlyginimas. Nes kai reikia atlyginti žalą, vėlgi reikia suktis greitai. Nes kai esi pasirengęs atlyginti žalą, viskas vyksta daug greičiau negu improvizacija, kai nenumatyta nieko, o atlyginti jau reikia. Taigi norėtume e, pasakyti, kad e, taisyklės yra parengtos, tik reiktų, kad jos būtų tinkamai gyventintos ir funkcionuotų. E, taigi teisės aktai yra įvairūs, dėl to būtina užtikrinti tinkamą jų priežiūrą. Atlikome poveikio vertinimą. Dabar jau žinome, ką turime ir reikia numatyti peržiūros tvarkaraštį. Esame tą numatę daugelį mūsų pasiūlytų teisės aktų. Ir aš manau, kad prasidės nauja reguliavimo fazė, kuri nebegalės būti tokia pat kaip pirmoji, kad teisės aktai sklandžiai veiktų, reikia ieškoti, kur yra galimos spragos ir ieškoti, kaip tuos teisės aktus galima pritaikyti prie naujų situacijų, naujos elksenos. Aš jau sakiau savo pradinėme pasisakymę, kad reikia e, nuolatos peržvelgti tuos tekstus, kuriuos turime, nuolatos atsižvelgti į tas visas paminėtas temas. Minėjau tokias temas, kurios yra labiau tyriamojo pobūdžio. Pavyzdžiui, kaip atrodytų ta mintis, kad Europa kažkokios egzistuojančios ar naujai sukurtos struktūros dėka turėtų galimybę taikyti sankcijas finansų įstaigoms kurios, pavyzdžiui, sukeltų pavojų finansiniam stabilumui. Tai irgi ilgą laiką buvo iš, apskritai tema tabu. Peter Weiman minėjo proporcingumo klausimą, kas taikoma didiesiems bankams, kas mažesniems. Mes atsižvelgime į bankų, taip sakoma, svorį. Aš jums daviau šiek tiek skaičių Ir matote, kad yra tokių bankų, kurių dauguma aktyvų turi, jie mokės daugiausia į bankų pertvarkymo fondą. Išvestiniai produktai, jeigu tai yra bankų pagrindinės rytis, mokės 90 procentų, 9 procentus mokės E, vidutiniai bankai, 1 procentą mokės smulkus bankai. Tai štai, kaip gali atrodyti skaičiai. Dar prie jų tebe dirbame. Dar dėl išvestinių produktų porą žodžių. Tai buvo viena iš temų, kur buvo keliami klausimai dėl didesnių ir mažesnių bankų. Ir čia turime problemą, kuri iškyla dėl to, kad neturime harmonizuotų apskaitos standartų. Kyriasi bankų išvestinių produktų kiekis pagal tai, kokiais standartais remiantis skaičiuojama. Kad ES būtų galima tiksliai apskaičiuoti pagal tą pačią formą tos turimus aktyvus, turėtume ko gero turėti tokį sprendimą, kad būtų galima turėti reikiamą rizikos svertą, jis yra be kita ko numatytas kapitalo pakankamumo direktyvoje, reikėtų jį taikyti ir išvestiniams produktams. Jie, tai turėtų būti peržiūrima kasmet. Su Olivier Gerson, ko gero, rytoj turėsite galimybę pratesti šią temą. Gal turėtume remtis galbūt apskaitos standartais, arba galėtume remtis, pavyzdžiui, rizikos prevencijos uh, nuostatomis bank, kapitalo pakankamumo direktyvoje. Dėl solvency buvo nuveiktas didžiulis darbas, dėl mokumo direktyvos. Buvo kalbama apie darbų tvarkaraštį šioje srityje, tad galiu pasakyti, jog darom viską. Dėl e, mokumo 2 ir dėl kapitalo pakankamo direktyvos, kad tuos tekstus jums pateiksime kuo greičiau. Jūs patys norėjote, kad visi pasiskirtume savo laiko, kad galėtume vieni kitus įsiklausyti ir tartis. E, taip ir dirbame. Tad tikiuosi, kad spalį, kai tik galėsim, tuos dokumentus jums pateiksime. Iki tol jau daug ką nuveikėm su jumis kartu ir su taryba taip pat, siekdami tuos įsipareigojimus įgyvendinti. Tik norėčiau pridurti štai ką. Dėl teisinių priežasčių kurie, kaip beveik noriu sakyti, nepriklauso nuo mano valios, gali atsitikti taip, kad tik lapkričio mėnesį galėsim pateikti teisės aktą įgyvendinimui, tačiau visi dirbsime taip, kad tų tekstų nuoseklumas išliktų. Ačiū Vernerui Langenui už bendradarbiavimą ir reikšmingą darbą, kurį nuveikėm kartu. Ačiū už draugystę, ačiū už pasitikėjimą, man tai buvo labai svarbus dalykai. Dėl išvestinių produktų, Werneri. Mes deramės dėl ekvivalentų atitinkamų su amerikiečiais. Norime dirbti pasitikėjimo dvasia, bet, bet nereikalingo naivumo. Neseniai su CFDC atstovais kalbėjau telefonu, tai buvo praėjusią savaitę. E, kolegos vyko į Vašingtoną, susitiko su savo kolegomis amerikiečiais Mes dirbame prie to sąrašo, kuris netrukus turėtų pasirodyti. Maničiau, reikėtų pasiekti sutarimą su amerikiečiais iki mano įgaliojimo pabaigos. Tikiuosi, kad taip įvyks. Danutai Hubner, ačiū. Taip pat už paramą jį kalbėjo apie įsipareigojimų tarpusavio užskaita to paties tinklo nariams. AIPS priemonės galėtų būti pagrįstos su viena sąlyga. Jeigu IPS priemonės e, gali būti taikomos taip pat, kai būtų taikomos banko grupiai. Bet vėlgi, su Olivier rytoj galėsite detaliau apie tai padiskutuoti. Norėčiau pasakyti, kad dirbame tam, kad užkirstume e, kelią tarpusavio grupės tam tikriems veiksmams, tai galėtų pasitėti 10 procentų lėšų staupyti, tai ko gero būtų naudingiausias smulkesniems bankams, ne patiems didžiausiems. Visi tie priimti sprendimai turėjo tikslą vieną – padėti mažiesiems, smulkiesiems bankams, neapkrauti jų nei administracinių, nei finansinių požiūrių. Ir tai liečia ir banko kooperatyvus Danutą, kuriuos jūs minėjote. Svenui Gygalt, ačiū už jo vertinimus, už jo bendradarbiavimą. Vėlgi, dėl būsimos komisijos nediskutuosiu. Nenorėčiau sumenkinti tų reikalavimų taikomų įvairiems standartams. Tiesiog norėčiau, kad paskatintume pagal mokumą 2 e, skolų pavertimą aukštos kokybės vertybiniais popieriais. Ir tą jau sakiau dar čia tebesant Centrinio banko atstovais. Esam apie tai kalbėję su ponu Dragi, su kuriuo ką tik susitikote. Visą tai tam, kad būtų galima geriau finansuoti ekonomiką su naujaja komisija. Jūs be abejo kalbėsite apie investicijų planą. Reguliavimo dėka turėtume, imdamėsi reikiamų priemonių, paskatinti ekonomikos finansavimą. Ir manau, kad, aukštos, kad skulpo vertimas aukštos kokybės vertybiniais popieriais yra puikia iniciatyva, ji turėtų prisidėti E, taikant labai aukštus standartus prie realios ekonomikos finansavimo. Tai štai, ši mintis mums ir skatina AIOPA e, standartais remtis. Aš esu daug dirbęs su šia struktūra ir iš tikrųjų atliekamas yra techninis labai rimtas darbas ir galiu patvirtinti, kad galutiniai sprendimai bus priimti atsižvelgiant į jo panuomonę dirbsime kartu su jūsų pirmininku. Jis labai buvo aktyvus šis klausimas, išklausiau ir ministrų, nes jie yra savotiški vyriausi buhalteriai savo šalyje. Jie irgi pareiškė savo nuomonę dėl skolų pavertimo aukštos kokybės vertybiniais popieriais. Tad štai, ieškome tarpinių sprendimų, ieškom kompromiso. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju Mišeliu Garnie. Really, thank you for being here. Ačiū už Jūsų apsilankymą, taip pat už Jūsų darbus, e, kai dirbote komisijoje. Palaikysime ryšį, o mes rytoj tęsime diskusiją apie deleguotojus aktus 17 val. ji prasidės. Ir dar norėčiau pasakyti, kad turime naują interneto puslapį, e, iš kurio galite nueiti į visus deleguotosius aktus. Pasinaudokime šią priemonę, o dar kartą dėkoju Mišeliui Balnie ir šios dienos posėdį baigsime.